So, uh, good afternoon, dear colleagues. Welcome to our committee meeting today. Sveiki kolegos, susirinkę komiteto posėdį, jeigu nėra prieštaraujančių, galime patvirtinti darbo tvarkę, prieštaraujančių nematau, tai darbo tvarkę laikome patvirtintą. Norėčiau pasisveikinti su naujoju frakcijos kolega, kuris pakeičia poną Dankaną, tai yra ponas Rupert Matijus. Iš EKR frakcijos šiandienio posėdė nėra, galbūt rytoj atvyks, tačiau norėjau Jums pranešti šią informaciją. Taip pat noriu priminti, kad vyks bendri posėdžiai su kitais komitetais. Vienas iš jų šią savaitę trečiadienį ryte. Pirmiausiai keisimės nuomonėmis dėl e, nelmingo sutikimo koordinacijos centro kartu su Dėvė komitetu. Taip pat keisimės nuomonėmis dėl tabako produktų atsekamumo su biudžeto kontrolės komitetu. Ir Dar vienas taip pat su biudžeto kontrolės komitetu bendras posėdis, jo metu bus pristatyta auditorumų specialioje ataskaita apie ES civilinės saugos mechanizmą. Tai yra įdomus posėdžiai ir raginu jūs juose dalyvauti, nepasant to, kad vasara jau ant nosies. Taip pat turiu gerų žinių rūpiučio mėnesį, rūpiučio 30 dieną po pietų E, posėdis, kuris buvo paliktas e, rezervė, rezervuotas yra atšauktas ir mes pradėsime savo darbą ketvirtadienį, rūpiučio 31 dieną ir e, balsuosime dėl biudžeto, dėl nuomonės dėl biudžeto ir biudžet su biudžetu susijusių pakeitimų. Taip pat jūsų aplankose yra ataskaita apie ENVI delegacijos vizitą. E, balandžio mėnesį e, į Londonį įsikūrusią Europos vaisto agentūrą. Taip pat dar pranešimas dėl mūsų sekretariato, ponas Ebel mums paskolintas nacionalinis ekspertas išvyks lapčio 31 dieną ir grįž dirbti į Austrijos aplinkos ministeriją ir Noriu komiteto vardu padėkoti ponui Eberliui už darbą per pastaros dviejus metus mūsų komitete, palinkėti jam sėkmės, ar jis yra salėje. Taip, ačiū Jums labai. Taip pat noriu pranešti, kad šiandien posėdis yra verčiamas į 20 kalbų ir kaip įprasta per posėdžio internetinę programėlę galite susipažinsiu posėdžio medžiagą ir jis taip pat transliuojamas e, internetu. E, noriu paprašyti patvirtinti pastarojo posėdžio e, darbo atvarkę. Ir jeigu niekas neprieštarauja, tuomet iki pošio pabaigos, tuomet darbo atvarkė, tai yra protokolą keisime patvirtintų, dabar svarstysime nuomonės projektą Ir aš dėl kitų metų biudžeto projektų, ir dabar tarsi keletą žodžių, kitų metų biudžeto projekte daugiausiai dėmesio skiriam darbo vietų kūrimui, migracijai ir saugumui. <clears throat> Rengiant kitų metų biudžetą, vadovaujamas e, daugiametės finansinės programos 20 metų nuostatomis ir pakeitimais, kurie buvo šiais metais patvirtinti atsižvelgiant į Brexitą, komisijos narys Oettingeris pabrėžia, kad kitų metų biudžeto projektas gali būti paskutinis, skirtas 28 valstybėms narėms. Savo nuomonės projekte aš Noriu ypatingai pabrėžti, kad reikia dėti visas pastangas, kad pasiektume 20 procentų e, tikslą e, skirti lėšas kovai su klimato kaita, nes tik tai 19-20 e, procentų yra skirti kitų metų biudžetui kovai su klimato kaita. Tokiu būdu E, būtų skirta iš viso daugiametės nacijos programos kontekste tik 18,8 procento biudžeto lėšų kovai su klimato kaita. Taip pat ypač pasakau už tai, kad e, ENVI komiteto kūriamose agentūrose nebūtų mažinamas darbuotojų skaičius. Griežtai pasisakau prieš darbuotojų skaičiaus mažinimą. E, daugumai agentūrų e, siūloma sumažinti darbuotojų skaičių nuo dviejų iki penkių. Ir e, toks darbuotojų skaičiaus mažinimas galėtų neigiamai atsiliepti agentūrų darbo kokybei. Būtina e, aprūpinti šias agentūras adekvačiais žmogiškaisiais ir finansiniais ištekliais. Taip pat noriu pabrėžti, kad e, reikia skirti tinkamą finansavimą gautiems projektams per jų gyvenimo ciklą ir parengiamosioms priemonėms, tam, kad būtų galima sapuškai išnaudoti jų potencialą. Kalbant apie bandomosius projektus ir e, parengiamosius veiksmus, noriu priminti, kad atitinkami pasiūlymai projektų ir parengiamųjų priemonių buvo apsvarstyti ir uh, įvertinti e, komitete ir būtina pateikti iki Liepos 12 dienos atinkamus pakeitimus biudžeto projektui. Tarybos pozicija, kaip ir pastaraisiais metais, tik Liepos pabaigoje patvirtins savo poziciją dėl kitų metų biudžeto, tikriausiai e, nuo 20 Liepos iki 24. Taigi pasibaigus e, pakeitimų teikimo terminui, turint omenyje, kad Tuo metu buvo žalia savaitė ir vasaros atostogos, kuo mėnesį mes sutarėme, kad 2016 metų <clears throat> biudžeto kiekvienai lūtė, už kurią atsakinga, atsakingas e, aplinkos komitetas, jeigu bus pasiūlyta tas eilutes, jų signavimus sumažinti, mes teiksime tinkamus pakeitimus dėl biudžeto. Tokia yra principinė mūsų pozicija. E, e, Dabar raginu komiteto kolegas pasikeisti nuomonėmis dėl šio pasiūlymo. Pradėsime nuo ponios Kadimach, yra socialistų frakcija šešienė pranešėja, prašau. Ačiū, norėčiau padėkoti už geros kokybės nuomonę, kurį atsižvelgėte į mūsų nuogastavimus. Jūs minėjote, kad agentūros vis įgauna daugiau uždavinių, tačiau keista, kad yra siūloma mažinti darbuotojų skaičių. Praėjusiais metais tos agentūros dirba gaudamos tik tai tam tikras e, e, e, asignavimus, tačiau jų veiklos apimtis padidėjo ir žmogiškų išteklių skaičius nepadidėjo dėl emos reikėtų pabrėžti, kad EMA mai teks didesnis darbas ir todėl 18 metais prireiks daugiau lėšų, kadangi Junktinė karalystė išstos iš ES. Reikėtų dar kartą pabrėžti, kad reikėtų turėti omenyje politinių dėrybų tarp 27 valstybių narių ir Junktinės karalystės svarbą, tačiau reikėtų pagalvoti ir apie tai, kad reikalingi bus papildomi darbuotojai, kuriuos, kuriems teks imtis tos veiklos, kurią dabar atlieka EMA. Ačiū, ponė Kadenbach. ECR atstovų nėra, Alde. Jatamaki. Taip pat jos nėra. Gue. Taip pat nėra. Josai. Bas. Ačiū. Iš tikrųjų, dauguma jau pradėjo atostogauti. Dėkuoju už šitą pranešimą, kadangi tai, ką jūs išryškinate, nurodėte, kad 20 procentų reikia skirti klimato kaitos uh, veiksmams ir taip pat agentūros yra tai tas aspektas, kuriam mes galime pritarti. Mes rengėme keletą pakeitimų, tačiau iš esmės jie sustiprins tai, ką jūs paminėjote, būtent, kad reikėtų 20 procentų išlaikyti klimato kaitos švelninimo tikslams. Iš tikrųjų, mes pritarėme jums ir mūsų pakeitimai iš tikrųjų nepakenks jūsų uh, darbui, tačiau komisijos atstovas, kadangi jisai yra, norėčiau paklausti jo dviejų dalykų. Auditų rūmai taip pat išreiškė susirūpinimą dėl klimato kaitos finansavimo 20 procentų. Tai jeigu mes to nepadarysime dabar, tai ateityje reikės 22 procentų, kad būtų galima užtikrinti tą vidutinį finansavimą. Taigi komisija turėtų atsakyti, kas atsitiks, jeigu tai bus. Kitas dalykas - LIFE programos išlaidos. Ta programa taip pat yra labai veiksminga ir ar tas finansavimas kuo nors pagristas. Gal komisija galėtų paaiškinti, kodėl taip atsitiko. Taigi norėčiau, kad komisija atsakytų du klausimus, o jums pranešėja aš iš tikrųjų reiškiu pritarimą. Dėkuoju. Ekaut, FDD, Peritičinė, Dormano. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju jų už jūsų pranešimą. Turiu pasakyti, kad įsipareigojimai biudžetui, e, klimatui siekia 20 procentų ir svarbiausia yra užtikrinti, kad dėtume pagrindas ir visos, dėdu pastangas visos valstybės narės ir taip pat e, didėjai mokėtojai. Tai yra kiekviena šalis e, yra sustrūpinusi klimato kaitos pasiekmėmis ir turi atitinkamai prisidėti. Todėl e, finansavimas bio įvairoviai reikėtų jį palaikyti ir taip pat kovoti su faktoriais, kurie kenkia bio įvairoviai. Taip pat e, e, turime kovoti su masyviu didžiuliu pesticidų ir nikotinaidų naudojimu ir taip pat Žemės, bendro žemės ūkio politika numato e, standartų žemės ūkio darbuotojams ir mes e, negalim didinti biudžeto, kol tų problemų neišspręsime. Ir 22 milijonai e, eurų įsipareigojimams LIFE programai ir vyko programavimo laikotarpiu, kai dar Didžioji Britanija buvo ES dalis, tai yra iki Brexito. Ir klausimas, ar jie taip pat norės prisidėti ir, norėti, ir norės padėti kitoms valstybėms narėms. Ir taip pat dėl sveikatos mes nieko nepasieksim, jeigu nebus tinkamai e, reglamentuojama Europos Sąjungoje. Taip pat e, dėl Sante reikia, kad Europos Sąjunga gintų tą modelį, kuris užtikrina trans, europinį transporto modelį, kuris e, nekenks oro sąlygoms, mažins oro taršą ir saugos sveikatą. Ir 0,24 19 metų biudžeto e, skirta, skir, skirtas kiekis yra nepakankamas. Ir, ir reikia tikrai gerinti žmonių sveikatą, tai yra ES kompetencija. Ir reikia koordinuoti veiksmus ir derinti su valstybėmis narėmis, nes jos yra įsipareigojusios pagal SSV 6 straipsnį. Tik reikia patikstinti, kad 7 e, procentų augimas e, pliečių apsaugai e, yra saugos, svarbos klausimas ir taip pat nepamirškime, kad reikia e, saugoti e, miškus ir kovoti su tarša jūrose. Aš savo pastabas atspindėsiu pakeitimų pasiūlymuose. Uh, Dėkuoju, pane Giolink. Matau, kad jūs atvykote į salę, jūs esate biudžeto komiteto pranešėjai šio klausimo, prašau. Ačiū. Aš norėčiau pasinaudoti progą ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tuos pakeitimus, kuriuos mes esame parengę, kuriuose mes prašome, kad ECA darbuotojų skaičius būtų tas pats 18 metais, kaip ir 17 metais. Būtent į tai norėjau atkreipti dėmesį. Dabar žvelgiu į salę, kas pagėdautų kalbėti apie kitų metų biudžeto pasiūlymą. Jeigu ne, tuomet prašyčiau komisijos atstovų išsakyti savo nuomonę. Aš esu Santė direktorato atstovas. Pirmiausia, dėl Brexit ir dėl biudžeto. Dabar biudžetas yra numatytas be tų kaštų, kurių pareikalaus Brexitas. Artimiausių metų mes pateiksime pakeistą biudžeto pasiūlymą ir ten bus numatytas pasiūlymas dėl EMA finansavimo. Po tarybos numatytų apkarbimo Dabar atrodo, kad jūs e, pagidaujate, kad visas biudžetas būtų atstatytas ir būtų toks kaip prieš apkartimas. Ačiū pirmininkė. Aš e, komisijos generalinio sekretoriato. Iš tikrųjų, tai labai keistas momentas, kadangi labai daug kolegų nėra ir labai sunku atsakyti į klausimus dėl live programos. Galbūt mes galėtume kitą kartą arba po pietų atsakyti į šitos klausimus. Atsiprašome, kad negalime dabar pateikti išsamios informacijos. Iš tikrųjų, tie atsakymai mums yra labai įdomus. Jeigu reikia, tai mes galbūt grįšime prie to klausimą vėliau. Iš tikrųjų, mes norėtume gauti tos atsakymus iš komisijos ir norėtume žinoti, kodėl yra numatyta mažinti agentūrų darbuotojų skaičių. Dėkoju už jūsų pastabas, už jūsų paramą. Matau, kad jūs iš esmės pritarėte šiam pranešimui. Jūs atrodo, kad viskas vyksta sklandžiai, jūs turite laiko parengti pakeitimus, agentūros, su kontaktiniai asmenys taip pat gali pateikti pasiūlymus dėl agentūrų darbuotojų skaičiaus mažinimo. Aš jau sakiau, kad Liepos 12 yra pakeitimų įteikimo paskutinė data. Mes tikimės tarybos pozicijos dėl būsimų mažinimų šio mėnesio pabaigoje, 22-23 dieną, kai mes žinosime tuos e, pasiūlės tarybos pakeitimus ir mes pabandysime patikslinti tas biudžeto eilutes iki Liepos pabaigos. Ir mes e, rūpiučio 31 dieną ryte aptarinėsime šitą nuomonę, tai bus pirmoji mūsų darbo diena po vasaros atostogų. Taigi mes ir toliau lauksime komisijos atsakymo, dabar perkime prie kito darbo atvarkės klausimą, tai yra pasikeitimas nuomonėmis su ponu Gert Danset, tai yra chemijos agentūros direktoriumi tai yra ECA vykdomasis direktorius, vykdantisis direktorius. Mes e, reguliariai keičiamės nuomonėmis su agentūra ir parlamentas kviečia agentūros atstovus ir dabar mes norėtume aptarti jūsų darbo programą, strateginius tikslus iki 18 metų, kurie apima aukštos kokybės informacijos prieinamumą apie cheminių medžiagų naudojama ir taip pat dirbant su suinteresuotomis šalimis nustatyti tas cheminės medžiagas, kurios kelia problemų ir abejonių ir taip pat reikia užtikrinti, kad agentūra dirbtų veiksmingai ir produktyviai, žinoma, atsižvelgiant į tai, kad išteklių nepakanka. Jūs parengėt ataskaitą apie biocidų reglamento ir ryčių reglamento įgyvendinimo pažangą. Ir manau, kad mes šiandien turėsime galimybių aptarti ir pasiekmes, kurių sulauksite agentūroje po to, kai bus patvirtintas 18 metų biudžetas. Taigi finansavimas jūsų agentūroje yra nepakankamas, kadangi įmonės įneša savo indėlį ir taip pat jūs gavote finansavimą iš ES institucijų, tačiau yra numatyta sumažinti restruktūrizacijos planą įgyveninant jūsų išteklius dviem etatais ir endokriniai disruptoriai, taip pat atrodo, kad ir lūkesčiai su jūsų darbo veikla yra daug didesni, negu jūs galite nuveikti darbų, kadangi 18 metais biudžetas bus mažinamas, taigi yra keletas temų, kurias reikėtų aptarti, taigi prašau, iš karto periname prie jūsų pasisakymo. Points you mentioned, I hope. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėl jūsų minėtų klausimų. Aš grįšiu atsakydamas į klausimus. Aš parengiau pristatymą jums ir norėčiau ją perskaityti, nes ji aptara iš dalies tuos elementus, kuriuos jūs minėjote. Taigi, ponė pirmininkė, visi pirmininkai, gerbimi komiteto nariai, man didelė garbė būti su jumis anksčiau negu numatyta ir kalbėti su jumis. Kaip žinote, aš jau e, dešimt, mano dešimties metų kadencija eina į pabaigą ir aš norėčiau apmastyti tuos dešimt metų, ką jie reiškia man asmeniškai ir Europos Sąjungai. Aš esu pasirengęs išklausyti jūsų grįžtamą informaciją ir atsakyti klausimus. Kaip visada, kai žiūrim į praeitį, e, laikas žaidžia su mumis, nes atrodo, kad viskas vyko tik vakar, bet iš tikrųjų tai buvo prieš daug metų. Būtent taip jaučiuosi žvelgdamas į tuos dešimt metų. 2000 2007 metais, prieš 10 metų. Taigi norėčiau atnaujinti, atgaivinti jūsų atmintį. Bulgarija ir Rumunija įstojo į Europos Sąjungą ir devynios valstybės narės įstojo į Šengeno zoną. Ir tarp, tarp valstybinė klimato kaitos valdyba teigia, kad e, vyko klimato šilimas ir pirmieji krizės ženklai pasirodė sužlugus Lehman Brothers mm, e, bankui. Taip pat e, Helsinkije aš ir dešimt kolegų pradėjome darbą steigdami ECA, naują ES agentūrą. Ir tikrai buvo jaudinančios dienos. Mes e, laukime, kol įsigalios REACH, tik tai po metų tai turėjo įvykti ir mums teikia energijos didžiuliai iššūkiai ir iki 2008 2008 metų gruodžio reikia pradėti cheminių medžiagų priregistravimą. Daug, e, daug įmonė tai jau darė, e, daug anksčiau, negu mes tikėjomės ir reikėjo viską pradėti nuo nulio. Mes neįsivaizdavom, koks bus darbas. Norėjau, norėčiau papasakoti savo istoriją. Aš pradėjau dirbti 7 metų sausio mėnesį kaip vykdantysis laikinasis darbuotojus, agentų direktorius ir tai mano buvo pirmo, pirmoji kadencija. Na, ne visi pritarė mano paskirimui. Aš buvau komisijos darbuotojas, e, Rich Unit vadovas ir kai kurie kolegos mane, kad mano požiūris atspindės komisijos požiūrį. Net iš tikrųjų, man tikrai buvo sunku pačioje darbo pradžioje. Aš supratau jų nugastavimus ir aš stengiausi kad aš turėsiu dirbti daug ir remti savo patirtimi. E, daug suinteresuotų šalių pritarė ir padėjo agentūrai ir man tos paramos reikėjo. Aš atsiliepiu iš, iš į iššūkį ir norėjau įrodyti, kad nesvarbu, iš kur mes būtume kilę, bet e, kai dirbi kompetitingai ir esi įsipareigojęs, viskas tampa įmanoma. Kai vadovauji agentūrai, supranti, kad pragmatizmas, skaidrumas, sažiningumas yra esminiai dalykai ir taip pat reikia suprasti, kad negali pasiekti sėkmės vienas. Uh, ECA atveju reikėjo, kad visi dirbtume kartu. Jeigu bendrovės nebūtų dirbusios su mumis be valstybių narių paramos, teikiant ekspertus ir jeigu nebūtų kitos agentūros mums padėję, jeigu suinteresuotos šalis nebuvo, nebūtų pasiekė bendros pozicijos. Ir be mūsų darbuotojų pastangų ir e, sąžiningo darbo mes tikrai negalėtume pas, nebūtume galėję pasiekti tokių rezultatų kaip dabar. Ir dabar aš turiu padėkoti e, Suomijai ir Helsinkiui, kur yra įsteigusi mūsų agentūra. Jie yeah dėjo didžiulės pastangas, kad mūsų darbas vyktų ir buvo suteiktos mm, tinkamos mm, patalpos ir netgi buvo atidaryta Europinė mokykla, kur mokėsi mūsų vaikai. Tai tikrai yra e, puikus šeimininkas. Mm, džiugiuosi galėdamas vadovauti EHA, kuri tapo atvira e, organizacija ir e, Norėjau, kad agentūra mm, turėtų savo vertybės nepriklausomą, patikimą, skaidri, veiksmingą ir įsipareigojusi gerovės siekimui. Bet e, tas, kas mane pakeis, tikrai dirbs agentūroje ir kuri, yra, kuri siekia dirbti žmonių geroviai. Mes esame įsipareigoję ir Europos piliečiams, ir taip pat bendrovės, bendrovėms, kurios imasi milžiniško darbo, siekdamas įvykdyti e, REACH, BPR, CLP, MPX reglamentus. Šitie dešimt metų pakeitė mano gyvenimą ir tikrai buvo labai sunku, bet aš sugebėjau pažiūrėti, ar aš esu ar aš sugebu, ar nesugebu padaryti tai, ką mes visi norime padaryti. Na, mano patirtis rodo, kad visi, e, kas patenka į viešą gyvenimą, ar civilis tarnautojas, ar politikas, turi stengtis pateikti bendrapiliečių gyvenimą. Jūsų komiteto parama suteikiama tokį šansą. Na, bet žinome, kad darbas nesibaigs man išvykus. Po keletą mėnesių kažkas pakeis mane ir prisistatys čia, kai aš dariau, kaip aš dariau prieš dešimt metų. Aš tikiuosi, kad jūs paremsite ir padėsit naujam e, vykdomajam direktoriui, kas tai bebūtų, ar jis, ar ji, reikės jūsų paramos. Ir naujasis direktorius susidurs su daug iššūkių, kai kurie, kai kurie bus tokie pat, su kuriais aš susidūriu, bet kiti bus nauji. Nuolatinis iššūkis yra pinigai ir darbuotojai reikalingi, kad ECA tinkamai dirbtų tai iššūkis, su kurio susidarė vis, visos organizacijos, bet ypač ECA, kur daug darbo ir reikalavimai iš suinteresuotų šalių didėja, o resursai mažėja. Ir e, neseniai lankiausi Kinijoje. E, Kinija taip pat nori laikytis e, REACH E, jų, tai reikalinga jų eksportuotojams ir taip pat e, susirūpinimas aplinka irgi skatina jas tai daryti. Ir e, matome, kad sveikiai produktai importuojami iš Kinijos yra naudingi mums visiems. Ir reikia spręsti resursų dilemą. Europa turi didžiulę patirtį ES srityje ir reikia remtis ją ir prašyti, kad agentūra darytų daugiau, bet taip pat reikia užtikrinti, kad agentūra turės darbuotojų ir reikalingą biudžetą. Norėčiau pasiūlyti tokį iššūkį, kodėl institucijams reikalingas toks, tokia didelė kontrolė, e, primant darbuotojus, ypač e, toms agentūroms, kurios e, save finansuoja. Ir koks yra kontrolės tikslas ar yra siekiama komuoti su komisija ir, ir taryba, kur yra skiriami, skiriama daug laikinų darbuotojų. E, Remdamas dešimties metų patirtimi, aš turiu pasakyti, kad agentūros turi turėti laisvę ir e, galėtų tvirtinti biudžetą taip, kaip joms atrodo tinkama. Aišku, jos yra atsakingos už savo darbą. E, kitas nuolatinis iššūkis, su kuria susidurs mano tas, kas mane pakeis, yra e, bendrovių pateikiama informacija, pateikimi duomenys. Taigi duomenys apie medžiagas, kurias bendrovės gamina, parduoda ir, ir naudoja. Na, ne visuomet kokybė, domenų kokybė yra aukšta. Ir jeigu nėra pakankamos informacijos, tai neleidžia mums e, identifikuoti pavojingas medžiagas ir e, pavojų, kurią jos kelia. Taigi aš tikrai norėčiau, kad būtų sektorinis bendradarbiavimo požiūris ir tai padėtų agentūrai prisimti atsakomybę, kad e, mes galėtume parengti e, savo dosiją ir reikalauti, kad valstybės narės atitiktų standartus. Kitas, kitas e, iššūkis, su kuriuo susidurs mane pakeitęs asmo, tai yra netipinės medžiagų netipiškų e, tipų medžiagos. Tai yra polimerai, nanomedžiagos. Taigi, kaip sakiau, reikia patikimų duomenų, kurie padėtų mums priimti sprendimą, koks yra pavojus aplinkai ir žmonės, žmonėms. Na, bendrovės žvelgia labai trumparegiškai ir stengiasi pateikti minimalius duomenis, bet e, ateis diena, kai komisija išdrys užverti šitą spragą ir EHA turės didesnių galimybių prieštarauti bendrovėms, reikalauti geresnės informacijos. Aš manau, kad reikėtų stebėti nano observatoriją vadinamą, kurios darbas prasidėjo birželį 14 dieną. Ir tai yra reikalauti, kad būtų patikimų šaltinių medžiaga ir e, tos naujos agentūros nu, darbas e, taps vis svarbesnis ir tikiuosi, kad jie tikrai darys didelį poveikį. Na, kas mane pakeis. Aš manau, kad ateitis yra optimistinė ir medžiagos bus saugesnės. Manau, kad viskas eina tokia linkme tvarumo tikslai 2020 metams, žiedinės ekonomikos e, politika, netoksiška aplinka, verslo augimas, etniškos e, investicijos. Visa tai reikalauja didesnio supratimo, koks, kokia yra medžiagų e, sudėtis ir taip pat privalome mažinti medžiagas, kurios kelia grėsmę žmonėms ir aplinkai. Ehm, vartotojai e, nori saugesnių medžiagų, e, etiškai pagamintų produktų. Ir kai teisės aktų rengėjai, vartotojai ir verslo įmonės eina tą pačią linkmę, tai tikimės, kad rezultatas bus teigiamas. Pirmiausia, ECA gali pateikti savo patirtį e, ir padėti ir e, padėti teikti saugesnį informaciją. Mes turime e, geresnius algoritmus ir ryčių duomenys yra vertingi ir reikalingi ir galėti, gali, gali pakeisti e, politiką ir teisės aktų rengimą. Tai galima pasiekti remiantis investicijomis, kurias mes kolektyviai darome paminėsiu vien tik tai milijardą eurų išleista, kai per dešimtį metų 60 procentų e, visų lėšų sumokėjo bendrovės mokesčių e, pavydalu. Taigi e, reikia skatinti verslo konkurencingumą, teikiant prieigą prie domenų kurias bendro, kuris bendrovės gali naudotis ir užtikrinti medžiagų saugumą. Taip pat numatyti kuo didžiausią e, numatomumą kokios būtų teisinės pasiekmes. Tai yra teikti iš ankstinį perspėjimą apie medžiagas, kurios e, gali būti pavojingos, kad invatyvės bendrovės galėtų laiku parengti altern, e, alternatyvas. Ir galiausiai, ponė pirmininkė, vicepirmininkai, gerbiami komiteto nariai, aš norėčiau padėkoti šiam komitetui už paramą, už patarimus, kuriuos teikėte man ir ECAI per pastaruosius dešimt metų. Aš tikiuosi, kad e, įtikinau jūs, kad aš buvau tinkamas kandidatas į šį postą. Taip pat norėčiau e, padėkoti mūsų ryšių parlamento nariais Satu Hasi, Džiūrin Görling, kurių supratimas ir įsipareigojimas buvo tikrai pavyzdiniai. E, pačioje mano e, kadencijos pradžioje mes numatėme, kokia bus mūsų misija ir ko tikisi iš mūsų e, suinteresuotos šalis. Aš norėčiau priminti mūsų viziją. ECA nori tapti pasaulio vadovaujančią reguliuojančią e, instituciją, užtikrinančią medžiagų saugumą. Ir Aš nesu per daug optimistiškas, bet tikiuosi, kad mes to ir pasiekėme per pastarosius dešimt metų. Ir palieku šim postą, tikėdamas, tikėdamasis, kad ECA pasiekė gerų rezultatų. E, dėkoju, e, esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Thank you very much, uh, Director. Ačiū direktoriui. Matau, kad kolegos nori pradėti dialogą. Jau turiu užsiregistravusius sąrašą ir žinoma, pirmoji kalbės ponė Gerling, kuri yra mūsų kontaktinis asmo ryšiams agentūra, taigi ponė Gerling, prašau. Ačiū. Taip pat ir jums, Gertai, <clears throat> už tą kalbą, kurios e, tonas skiriasi nuo ankstesniųjų truputėlį. Galbūt aš truputėlį platesnio masto klausimų, kelis platesnio masto klausimus neįprasta norėčiau už, užduoti. Neseniai jūs lankėtės Kinijoje. Galbūt galėtumėte pasidalinti su mumis savo mintimis dėl ryč pozicijų pasaulyje, kalbant apie galimybę šio reglamento nuostatas taikyti platesnių globalių mastų, nes dabar daug kalbama apie tai, kad ryš konkuruoja su tos režimu, kurį yra patvirtinusios Junktinės valstijos ir ponas e, Trumpas e, iš tiesų nedaug e, laiko skiria cheminėms medžiagoms ir su jomis susijusiems reglamentams, daugiau klimato kaitai, tačiau taip pat kilo problemų ir dėl cheminių medžiagų reglamentą ir kyla klausimų e, dėl toska sistemos atsparumo. Ir e, klausimas dabar, kaip e, reaguos likęs pasaulis, nes amerikiečiai pakankamai energingai ragino Kiniją patvirtinti savo šalyje toską reglamentą, taigi kokia yra Kinijos pozicija šio klausimu. Antras klausimas susijęs su uh, 2018 metais besibaigiančiais terminais smulkiam verslui ir žinau, kad jūs tikrai daug pastangų dedate, kad cheminių medžiagų reglamentas smulkiam verslui būtų supaprastintas, tai galbūt galėtumėte pasis, pasidalinti su mumis tomis mintimis apie smulkų verslą ir galimybę jam laikytis nustatytų terminų. Ponas Puts. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, nežinau, ką pasakyti. Manau, kad ECA pasikeis jums e, išėjus. Tačiau turbūt iš manęs nieko kito ir nesitikėtumėt. Aš vis tik noriu užduoti kelis konkrečius klausimus. Pirmasis susijęs su cheminių medžiagų ir biocidų vertinimo Europos Sąjungoje, tai turiu tam tikrą asmenį nuomonę dėl galimų spragų ir norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, susijusias su pesticidų ar biocidų grėsmių vertinimo potencialo. Vertinama dažniausiai pasi, besiriamant šalutinių poveikių. Ir geriausias mano pavyzdys yra susijęs su glifocitu. Glifocitas buvo išpatentuotas kaip antibiotikas. Na, nu, žinote, kad man ši tema yra labai artima. <clears throat> Ir dabar mes pagal savo patvirtintas vertimo procedūras negalime e, vertinti šio antibiotiko ir dabar e, glifocitas yra purškiamas ant mūsų laukų ir visiškai neturint galimybės įvertinti šalutinių galimai grėsmingo e, poveikio, ypač kalbant apie sparumą antimikrobinį atsparumą. Todėl aš noriu išgirsti jūsų asmeninę nuomonę apie tai, kaip turėtume atsižvelgiant į Monsanto dokumento nuostatas vertinti tam tikrų medžiagų šalutinį poveikį ir e, kaip rimtai ES turėtų vertinti šias grėsmės. Ačiū ponui Potsui, ponui Florencijui žodis. Ačiū. Aš e, nenorėjau šiandien kalbėti pasirinktą diskusijų temą, tik tai norėjau jums dar kartą priminti, kad e, prieš daugelį metų, kuomet aš buvau aplinkos komiteto pirmininku, peržiūrėjome ryč teisės aktų rinkinį, tai yra tūkstančiai puslapių teisinio teksto ir kai jūs įsitraukite į šią diskusiją, tai visi mes klausime, kaip e, šitą lėktuvą reikės pakelti į orą. Ir pradėjome diskusijas dėl 20 dokumentų rinkinių ir apskritai ne, neturėjome jokios e, galimybės ko nors pasiremti. Žinote, kad mano šalyje įsikūrė, e, buvo, įsik... veikia ir, ačiū Dievui, toliau veikia labai daug <clears throat> pramonės įmonių. Ir man buvo priekaištavimo, kad aš Vokietijoje bandau sunaikinti chemijos pramonę, tačiau tų diskusijų rezultatas buvo toks, e, kad e, mes susipažinome su tūkstančiais medžiagų ir dėl 30-40 maždaug trūk, e, kyla tam tikrų problemų. Aš pats jų negaliu vertinti, tačiau mūsų tikslas ir buvo atrinkti tas pavojingas medžiagas ir vieną ar kitą ilgainiui uždrausti. Manau, kad dėl to jokių klausimų nekyla. Pone Dance, tai aš e, manau, kad jūs buvote tam tikras laimės kūdikis Ir e, mes e, iš tiesų pačioje pradžioje nežinojome, kaip reikės viską sutvarkyti, to tarp jūs sugebėjote užmėgsti kontaktus su smulkiuoju vidutiniu verslu, sugebėjote tos tiltus pastatyti, o kartais negimo taip, kad ir per pastatytus tiltus niekas e, nevaikšto, tačiau jūs sugebėjote padėti pramonės įmonėms tikrai smarkiai ir ta kritika įsakyta jūsų atžvilgių iš tiesų buvo tik dalykinė. Dabar noriu pajokauti. Jeigu būtų galima e, klonuoti, arba jeigu kad nors būtų leidž, e, bus leidžiama klonuoti ES pareigūnus, tai jūs galėtumėte tapti tuo pirmoju klonu. Ma première question porte euh, sur la... Ačiū, pana pirmininkė, mano pirmas klausimas susijęs su RIS reglamento taikymu ir su vertinimo procedūromis, kalbant apie įmonių keliamas grėsmės ir reikia paminėti tam tikrą atvirkštinį poveikį, e, kuomet e, paprasčiausiai atsisakoma registruoti tam tikras medžiagas dėl per sudėtingos vertinimo procedūros. Kokių priemonių galite imtis, kad užkirstumėte kelią šiam neigiamam poveikiu? Antras klausimas yra susijęs e, su agentūros personalu ir jo valdymu. Žinau, kad jūs siekėte užsibrėžtų personalo mažinimo e, tikslų, tačiau kol kas e, nėra numatyta jokių e, dotacijų siekiant padengti su endokrininė sistema ardančiomis medžiagomis <clears throat> dirbusių ir atsilaisvinusių pareigūnų vietas. Kokiu priemonių imsitės šioje srityje? Pone Dalį. Ačiū, pan pirmininkė, sveiki, ponė Danset, dėkuoju, kad atvykote. Jeigu leisite, tai aš kaip įvertinsiu jūsų baigiamą kalbą kaip apžvalgą tų dešimties metų ir aš galbūt norėčiau pasakyti tai, kad jūs, tai, ką jūs mums šiandien pristatėte, reiškia tam tikrą užburtą ratą. Viena vertus teigiate, kad vartotojai nori saugesnių e, produktų, kurie nekeltų grėsmės nei jūsų veikatai, nei aplinkai. Tačiau tuo pačiu metu jūs įskyrėte du ypatingus iššūkius, pirmiausiai susijusius su nepakankamais duomenimis, kurie yra pateikiami apie medžiagas, o tai kelia tinkamą grėsmę <clears throat> agentūros veiklai, rizikos įvertinimui. Ir taip pat teigiate, kad agentūros elgesi, tai yra įmonės elgesi trumparebiškai pateikdamos minimalias duomenų apimtis Kaip jūsų manimų būtų galima išsiversti iš šio užburto rato, ypač turint omenyje, kad agentūros veikla taip pat smarkiai yra priklausoma nuo pramonės įmonių mokamų įmokų. Taigi, kokių priemonių būtų galima imtis, kad paskatintume gamintojus pateikti patikimą neminimalę informaciją, kuria remiantis būtų galima iš tiesų pasiekti jūsų agentūros e, svarbiausių veiklos e, tikslų, tai yra užtikrinti, kad būtų naudojamos saugios tiek žmonėms, tiek aplinkai cheminės medžiagos. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti Jums už Jūsų pranešimą ir kaip jau buvo minėta, kiek kitokį, negu mes buvome įpratę girdėti. Ir žinoma, mes išvelgėme ir tam tikrą nostalgijos gaidelę. Tačiau, kaip jūs minėjote, jūs daug nuveikėte, nors ir baiminatės dėl agentūros ateities. Prieš tai mes aptarnėjame biudžeto klausimus ir konstatavome, kad pagal naują projektą du etatai turėtų būti sumažinti, turėtų būti sumažinti jūsų agentūroje, tas pats pasakytina apie EFSA. Aš manyčiau, kad tai yra neteisingas kelias, kadangi vertinant cheminės medžiagas didėja vertinimų apimtis ir kai mažinamas personalas, ir kai mažinamas finansavimas, tai ko gero toks veikimo būdas yra neteisingas. Norėčiau filosofiškai paklausti, ar ateityje nebus daugiau cheminių medžiagų ir ar tai nereikš, kad agentūrai padidės darbo apimtis ir ar tai nereiškia, kad ES turėtų būti pasirengusi numatyti dar daugiau išteklių, kad tas darbas būtų vykdomas. Uh, thank you, Chair, and uh, thank you for being here, Director. Dėkuoju, kolega Brennan. Dėkuoju direktoriui. Jūs sakėte, kad agentūroje yra šios agentūros buveinė. Jūs sakėte, kad tai yra puikiai vieta buveiniai. Aš esu Junktinės karalystės atstovas parlamente, Junktinė karalystė išstoja iš Europos Sąjungos ir Junktinėje karalystėje reikėtų pasakyti, kad yra keletas agentūrų, kurių mes neteksime. Aš nenorėčiau pradėti politinių diskusijų, tačiau norėčiau paklausti jūsų kaip agentūros vadovo, kokia nata iš to Suomijai, kad tokia agentūra buvo įsikūrusi būtent Suomijoje. That concludes the questions from Tokie buvo mūsų parlamentarų klausimai. Jums, gerbiamas direktoriau, prašau, atsakykite. Galbūt aš pasitėriausiu komisijos atstovo. Gal komisija norėtų ką nors pridurti? Ne. Tada prašau, žodis jums. Ačiū. Aš pabandysiu pailiui atsakyti į pateiktus klausimus. Pirmasis klausimas dėl mano uh, vizito Kinijoje, kuris įvyko neseniai. Kinijos vyriausybė iš tikrųjų yra labai susirūpinusi dėl savo žmonių ir e, sveikatos ir aplinkos e, apsaugos ir vyriausybė teigia, kad nori labiau apsaugoti gyventojus ir išsaugoti aplinką ir išvengti tokių įmonių kaip Pjending, kur apsinuodiję žuvo daugiau nei tūkstantis žmonių. Taigi, iš tikrųjų reikia, e, vyriausybė teigia, galvoti apie fizinės cheminės medžiagas, jų poveikį ir žinoma apie jų žaromą žalą. Rengiamas naujas teisės aktas, kurį rengia atitinkamas ministerijos ir Kinijos vyriausybė norėtų iš mūsų daug ko pasimokyti. Mano, aš bai, baiminausi, kad Kinija uh, E, konkuruos su peržiūrėta. Their citizens is, is, is the best way forward in the long term. Uh, and that was a kind of relief, uh, given that I was told about the contrary before. Su uh, e, amerikiečių toska, tačiau atrodo, kad vis dėlto Kinija nori pasukti savo keliu. Ir mums yra labai svarbu, kad būtų pardavinėjama kuo daugiau cheminių met, lėktuvų į Kiniją. Tačiau kita vertus labai svarbu turėti omenyje, kad Kinija taip pat pardavinėja labai daug gaminių mums. Ir todėl buvo labai svarbu kalbėtis, pavyzdžiui, su Guanzu kantono atstovais, kur 70 procentų žaislų visos Kinijos žaislų apimties yra gaminama tame kantone ir 70 procentų iš pagamintų žaislų patenka į ES, todėl labai svarbu, kad gaminant tos žaislus būtų laikomasi apsaugiskosoginių ir cheminių medžiagų rizikos vertinimo reikalavimų. Todėl mm, e, mažos vidinės įmonės galvojama e, Kinijoje, kad turi vadovautis regioninių nuostatų, o vėliau ir galbūt tarptautinių. Iš tikrųjų, 18 metai bus labai svarbus. Tačiau pirmieji signalai nėra palankus, kadangi mažos vidinės įmonės pateikė daug mažiau paraiškų įregistruoti naujas medžiagas ir nebūtinai pagal tas kategorijas, kurių mes tikėjomės. Iš, iškyla vis daugiau ginčių dėl duomenų e, mainų ir taip pat e, tie, kurie pateikė daugiausiai paraiškų įregistruoti cheminės medžiagas. Pastaruoju metu patekė jų visai nedaug. Komisija ir taip pat pramonės asociacijų atstovai spalio mėnesį turėtų susitarti dėl e, e, aiškių kainų, kad būtų galima užtikrinti rinką prie e, prieigą prie rinkos ir prekiauti įregistruotomis cheminėmis medžiagomis. Taigi dar yra daug ką nuveikti. Kita vertus, reikėtų prisiminti, kad yra pavojus, kad 18 metais numatytos mūsų pajamos iš įmokų gali būti mažesnės negu tikėtasi. Visada mes buvom kaltinami, kad mes per daug išleidžiame. Tačiau dabar pagal komisijos pasiūlymą atrodo yra um, pakankamai reali grėsmė, kad mes neturėsime pakankamai lėšų ir šitą klausimą kaip nors reikės išspręsti, kad mes, kadangi mes uh, tai palies bent šimtą nepilnu etatu samdomų darbuotojų, kurie turi nagrinėti medžiagas, paraiškas ir tai reiškia, kad prireiks 50 papildomų darbuotojų kitais metais. Grįšiu prie personalo dar kartą. Poč pateikė klausimą. į kurį atsakant reikėtų pasakyti, kad žinoma yra tam tikrų žinių spragų, kurias mes turėtume užpildyti, kad dėl e, didelės grėsmės daug abejonių keliančių e, medžiagų, pesticidų mes turime renktis tinkamam šitų cheminių medžiagų įtraukimui į sąrašus ir žinoma, kad būtų galima pasiūlyti alternatyvų per pakankamai trumpą laiką. Tas pats, jūs pateikėte pavyzdį paminėdamas glifosatą. mes vienintelė institucija, kuri yra atsakinga už cheminių medžiagų pavojingumo įvertinimą. Mes taikome atitinkamus e, rizikos įvertinimus kriteriją, SLP kriterijus. Tačiau kita vertus mes neturime teisinių įgaliojimų E, įvertinti kitus aspektus, pavyzdžiui, glifosato e, kitą poveikį ir taip pat mes negalime įvertinti, kiek glifosato galima naudoti, kad nebūtų kenkiama mūsų sveikatai. Tai kiek jų vertinimas nebėra jau mūsų veiklos programoje. Mes tiesiog vertiname pavojų ir riziką, o apie konkrečius produktus, jų naudojimą valstybėse narėse, tai šiuo klausimu sprendimus priima valstybės narės. Jūs e, atkreipėte dėmesį į Monsanto dokumentus e, ir sakote, kad reikėtų vėl iš naujo peržiūrėti cheminės medžiagas. Būtent dėl to skandalo jau kelis dešimtmečius mes bandome įrodymo prievolę permesti bendrovėms ir prašome, kad jos pačios iš, išbandytų cheminių medžiagų uh, poveikį ir kad būtų naudojami taip pat nepriklausomi tyrimo metodai. Taigi Santos e, manipuliavo tyrimais, tačiau mes negalime įrodyti, kad buvo e, manipuliuojami laboratorijų uh, testai. Tiesiog e, mes turime savo vertinimą, tačiau jeigu tai būtų iš tikrųjų buvę, tai tuomet e, mm, tai reikštų, kad mūsų sistema susiruotų, mm, to labiau, kad e, viešojo sektoriaus įstaiga, ko gero, geriau gali įvertinti tą informaciją, kurią pateikia laboratorijos. Tačiau kita vertus, tų konkrečių medžiagų naudojimo vertinimas yra ne mūsų sistemos veiklos e, objektas. Iš tikrųjų, dėkuoju Jums už gerus žodžius, už palankų mano veiklos įvertinimą. Kai aš pradėjau dirbti, tiesiog buvo patiktas pasiūlymo poveikio vertinimas ir po to mes dirbame iš vien ir įrodėme, kad teisės akto poveikis iš tikrųjų bus tas, kurį bus galima uh, įveikti. Ir šitas sustiprintas bendradarbiavimas tarp į, įvairių suinteresuotų šalių, pramonės, nevyriausybinio organizacijų, profsąjungų uh, padėjo mm, įtikinti visuomenę, kad ryč yra labai svarbus teisės aktas ir kad jis padės pagerinti cheminių medžiagų kokybę ir apsaugoti nuo jų pavojingo poveikio. Ir per pastrosius dešimt metų cheminių medžiagų uh, naudojimas būtent dėl ryč reglamento iš esmės pagerėjo. Dėl mažų ir vidutinių įmonių galėčiau dar kartą pakartoti, kad mes pagerinome savo gairias ir jos, jos yra padarytos palankesnės mažoms vadinamiems įmonėms, tačiau kita vertus, kad mažos vadinamiems įmonės registruotų medžiagas, reikia sudaryti pakankamas registravimo joms sąlygas. Taigi reikia paieškoti ir papildomų sprendimų, kuriuos leidžia priimti dabartinės teisės aktai Ir e, labai svarbu, kad kuo mažiau, kuo daugiau mažų įmonių išliktų šiame rinkos segmente, kadangi mažų ir didžiųjų įmonių, ir didžiųjų įmonių bendradarbiavimas yra labai reikšmingas rinkai. Ryč įgyvendinimas. artimiausi veiksmai gali turėti tam tikro poveikio rinkai, tačiau vis dėlto mes parodėme, kad užtikrinant pusiausvyrą tarp aplinkos apsaugos ir žmonių sveikatos apsaugos ir taip pat užtikrinant prevencinę neigiamo žalingo cheminių medžiagų poveikį, tai mes galėtume užtikrinti tam tikrą tvarumą ir tai reiškia, kad mūsų ateitis galėtų būti pakankamai konkurencinga. Kita vertus, įkūrus e, agentūrą ir po penkerių metų jos gyvenimo, kasmet mažinti keliais procentais darbuotojų skaičių yra nelengva. Žinoma, man pasisekė, kad tas kad biocitai perėjo e, ekai ir mums nereikėjo mažinti etatų, Tačiau regioninės laboratorijos turės sumažinti darbuotojų skaičių ir tai yra pakankamai didelis iššūkis ir dabar mes pradėjome galvoti apie e, e, cheminių medžiagų poveikio įvertinimą darbo vietose. Tačiau kita vertus, pradėjus dirbti su endokriniais disruptoriais, mes negalime pasitelkti papildomų darbuotojų. O kadangi mes naujų papildomų darbuotojų neturėsime, tai kitais metais nežinia, ar galėsime imti šitos veiklos, kadangi reikės bent jau šimto papildomų ne pagal nuolatinės sutartys dirbančių darbuotojų Ir todėl mes manome, kad kitais metais pagal ryč nereikėtų mažinti tų šešių etatų. Jeigu taip reikėtų padaryti, tai galbūt būtų galima tai padaryti 19 metais, kadangi mums iš tikrųjų reikės 10 darbuotojų papildomai iš esmės, jeigu mažintume šešiais ir keturis išsaugotume, tai vis tiek dviejų mes netektumėm. Tai kita vertus, kitais metais mums frektų dar papildomai keturių. Taigi, kaip užtikrinti medžiagų saugą, jeigu mes neturime pakankamai duomenų. Kai aš kalbėjau apie tam tikras bendrovės, kurios nepateikė išsamių duomenų, turėjau omenyje. Mano medžiagas, kadangi pastoviai vyksta ginčiai dėl to, ar nano medžiagos turėtų būti įtrauktos į mūsų veiklos uh, spektrą, tačiau kita vertus mums reikalinga informacija apie nanomedžiagas ir mums labai svarbu, kad komisija patikslintų, kaip nanomedžiagas reikėtų vertinti ryčių reglamento kontekste. Ir kaip priversti bendrovės teisiškai, kad jos pateiktų išsame informaciją ir kad pateiktų ir kitus duomenis, kurie nėra pakankamos kokybės, tų duomenų kokybę reikėtų gerinti ateityje ir užtikrinti, kad šitas užburtas ratas kažkaip būtų pralauštas. Dabar mes įgyvenime tyrimą, kurio metu bus vertinama, kaip pramonės atstovai aiškina konkrečius ryč reglamento straipsnius. Ir mes matome, kad pramonės atstovai dažnai neteisingai aiškina tam tikrus straipsnius. Mes įregistruojame medžiagas ir to, to mūsų darbas baigėsi, tačiau pramonės įmonės nesivadovauja reglamentu ir net naujina duomenų. Taigi gyvenimo teisės aktas iš tikrųjų reikalingas, keičiant REACH kuriuo būtų priverstos įmonės vykdyti savo prievolės, kad pateiktų naują, išsame informaciją ir kitą informaciją, kuri yra nurodyta ryčių reglamente. Aš manau asmeniškai, kad netinkamas požiūris, kad bendrovė vieną kartą sumokėjusi toliau nebeturėtų mokėti, jeigu medžiaga įregistruota ir jeigu yra e, papildoma informacija, tai kas e, penkeri ar dešimti, dešimt, dešimt metų e, įmonė turėtų sumokėti už tą papildomą darbą, kurį mes atliekame papildomai įvertintame jos pateiktą medžiagą. Tai komisija turėtų mums padėti, kad mes galėtume gauti kokybiškus išsamius duomenis. Aš jau kalbėjau apie tai, kad siūloma mažinti darbuotojų skaičių. Mūsų buvo paprašyta įvertinti endokrinę sistemą žaliojančias medžiagas, tačiau kita vertus komisija yra numačiusi tris komunikatus dėl endokrininių disruptorių, dėl pesticidų ir taip pat dėl žalingo poveikio darbo vietoje. Ir mes e, tiesiog galime įrodyti, kad mes galime sukurti daug didesnę papildomą vertę negu kiltos institucijos. Ir jeigu mes kitą metą pradėsime dirbti būtent šiose srityse, mums prireiks papildomų darbuotojų ir mes laukiame komisijos komunikato ir konkrečių gairių apie būsimą finansavimą. Ir tai tas pats pasakytina apie po... has... kovos su apsinuodimais e, e, centrą. Iš tikrųjų, reikėtų pažvelgti į kitus teisės aktus, kurie numato e, įmonių atstu, e, atsakomybę, kai jos naudoja cheminės medžiagas ir pateikia jas į rinką. O mes dabar turime tuos uh, keturis teisės aktus ir jau pasimetame tarp jų. Jeigu mes atliktume tą įgyven, įgyvenamumo tyrimą, tai galbūt jis būtų naudingas mums. Uh, ir dėl būsinės Suomijoje, ir dėl agentūrų Junktinėje karalystėje. Iš tikrųjų, kokia nauda? Ko gero, tai ne tiek finansinė nauda, kiek tinkama ir būtina infrastruktūra konkrečioje valstybėje. Suomija išnuomavo šitą pastatą prieš mums apsisprendžiant e, e, įsikurti Suomijoje. Tai reiškia, kad reikia pasirinkti tinkamą pastatą, kad būtų atitinkama infrastruktūra jame ir kad viskas būtų parengta laiku. Ir labai svarbu, kad tos sąlygos dirbti būtų parengtos laiku. Manau, kad tie aspektai buvo svarbus. Be to, tai buvo naudinga dar ir dėl to, kad 10 tūkstančių lankytojų mes nukreipėme į Suomiją. Ir kai galvojame apie naują pastatą po 14 metų, tai mes ir toliau manome, turėtume galvoti, kad Suomija turėtų mums padėti įsigyti tinkamą pastatą priimtinomis finansinėmis sąlygomis. Dėkui direktoriui už jūsų pristatymą, už atsakymus, už jūsų profesionalumą. Dėkuoju už jūsų darbą ir linkme jums sėkmės. To... Gerbimi kolegos, pereikime prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra nuomonės projektas svarstymas dėl spartesnio švarios energetikos inovacijų kūrimo ir dėgymo. ITRE rengia pranešimą, e, remiasi komisijos pranešimu ir atsakingas mm, ponas Ek. Taigi suteikiu Jums žodį Prašome pristatyti savo nuomonės projektą. Ačiū, pan pirmininkė, gerbimi kolegos. Pereimas e, nuo iškastinio kūro prie švarios e, žalios e, energetikos, kurį skatina ES, yra susijęs su įvairiais privalumais tiek mūsų visuomeniai, tiek vartotojams ir žinoma su privalumais ūkio subjektams. Tačiau mes privalome pasirūpinti tuo, kad būtų pasinaudota visai šiais privalumais ir aš tikiuosi, kad mūsų komitetas e, dės pastangas siekiant vartotojai tiek e, smulkios vidutinės e, įmonės galėtų ateityje tinkamai pasinaudoti energetikos rinkomis ir iš to gauti naudos. Uh, mažai, e, svar, e, mažai taršius e, energetinius sprendimus reikia įgyvendinti ir skatinti toliau, nepametant iš akių kovos su klimato kaita tikslo ir todėl būtina užtikrinti lengvesnės sąlygas, siekiant apsirūpinti paprasčiau pigesniais ir e, netaršiais energijos ištekliais. Tam reikia sukurti tinkamą inovacijų ir investicijų į energetikos sektorių klimatą, o kad sukurtume šį klimatą, reikia aukštos kokybės e, reglamentavimo teisės e, aktų tam, kad būtų įtrauktas taip pat ir viešasis sektorius, būtina užtikrinti, kad e, energetinės permainos būtų naudingos ne tik didiesiams koncernams ir kad nebūtų pamiršti visuomenės interesai. Nepamirškime, kad oro taršos klimato kaitos ir poveikio mūsų sveikatai sąnaudas e, deginant iškastinį kūrą yra daugiausiai finansuojamos ne pramonės įmonių, o visos visuomenės. Todėl subsidijos iškastiniam kūrui yra didžiulė kliūtis siekiant greičiau pereiti prie švarių energijos išteklių. Dėl šių priežasčių prašau komisijos ir valstybių narių parengti labai aiškę strategiją su aiškiais įgyvendinimo terminais kiekvienoje valstybėje narėje, siekiant e, taip pat galimybę, užtikrinti galimybę įvertinti pasiektus rezultatus ir e, nekantrai laukdamas tokios strategijos, aš dabar laukiu diskusijų su šešėliniais pranešiais. Ačiū, pana Ek. Dabar steiksime žodį šešėliniams pranešėjams. Pirmas kalbės ponas Lavija. Dėkuoju, panė pirmininkė. Aš kalbėsiu kolegos Patišėlio vardu, kuris negalėjo dalyvauti komiteto posėdį šiandien. Žinoma, aš perskaitysiu jo pastabas, kurias kolega man pateikė. Europos parlamentas e, remia minti, kad reikėtų paskubinti, paspartinti pereimą prie kompetitingos mažanglės technologijos. Tai reikia daryti sąžiningai ir saugant aplinką. Šie tikslai turėtų būti siekiami ryštingai. Iki šiol energetikos atnaujinimo politika Europos Sąjungoje daugiausia dėmesio skiria technologijos vystimui. Ir mes siekiame patenkinti piliečių poreikius šildymo, šviesos e, klausimais, bet vartotojas yra energetikos sistemos centre. Vis dėlto reikia decentralizuoti, yra decentralizuoti tinklai ir daugiausia dėmesio turėtume skirti tam, kad pramonė taptų kaip įmanoma e, labiau mažanglė. Komisija tekste pateikia plačią skalę finansinių instrumentų, kurie turėtų remti mažą anglį sistemą. Ir mes labai pritarėme komisijos norui, pageidavimui skatinti investicijas visoje grandinėje, tačiau reikia žiūrėti, koks yra prieinamumas. Koks yra finansavimas vietoje konkrečiose vietose dirbančiose ir mažose vidinėse įmonėse. Aš manau, kad e, būtina parengti alternatyvas anglies ir naftos vartojimui ir reikia remti tuos, kurie dirba laboratorijose, kad padėtų mums pasiekti šio tikslo. Mes turime gauti valstybių narių be paramą, kad pasiektume savo tikslą. Mes, e, mūsų terminas yra 2050 metai. Iki šio termino e, turėtų būti e, ir sumažintas iškastinio kūro naudojimas. Manau, kad komisija identifikavo e, sistemą ir, ir priemonės, kaip pasiekti tikslo. Mums reikia persirientavimą visose valstybėse narėse, manau, parlamentas turėtų tai skatinti. Kalbant apie inovacijų finansavimą, esminis vaidmuo tenka tokiams sistemams, kurios leidžia piliečiams tiesiogiai dalyvauti išvarios energijos kūrime yra keturi prioritetiniai sektoriai. Tai atsinaujantis energijos šaltiniai, elektromobilumas. Taip pat reikia turėti energiją taupančius pastatus. Šiandien mes išklausėme argumentus ir jų pagalba mes galėsime parengti ambicingą programą, kuriai galėtų pritarti visi ir kad energetikos pramonė turėtų indikatorius. Dėkuoju, panas Tenisas. Know... Dėkuoju, pirmininkė. Kaip žinote, švari energija vis visai Europai. Šitas paketas paskatas 16 metų lapkričio mėnesį apima komisijos pasiūlymus energetikos veiksmingumui ir tai padės Europos Sąjungai įgyvendinti Paryžiaus klimato sutarimus. Komisijos pasiūlyme yra kokybinė analizė ir taip pat e, numatyti įvairių energijos taupimo scenarijai. Taigi švari energetika e, visai, visai Europai yra pirmoji galimybė suderinti e, energetiką ir klimato tikslus ir e, padėti įgyvendinti Paryžiaus susitarimus. Manau, kad komisijos komunikatas dėl energetikos inovacijų spartinimo yra paketo dalis ir tai numato ES strategiją tyrimo inovacijų kompetencijos e, kompetencija energetikos srityje. Tiesa, kad dideliem rezultatam reikia didelių ambicijų, tačiau reikia atsižvelgti į faktą, kad šios direktyvos yra skirtos tam, kad būtų sukurtas saugus, saugia aplinka, kurioje gyventų piliečiai. Vartotojas turėtų būti energetikos sistemos centre kadangi skatinant mažanglės inovacijas, energetikos veiksmingumo projektus ir atsinaujantačius energijos sprendimus, tam reikia atvirų inovacijų. Vartotojas turi reikalauti konkurencingų mm, mažanglių e, sistemų sprendimų, kad e, jis būtų dalyvis energetikos e, tinkluose, jis turėtų būti ino, ino, investuotojas, aišku, reikėtų pereiti prie mažanglės kompetencingos energetikos, tai yra didžiulė e, galimybė ir didžiulis iššūkis Europai. O čia svarbiausias dalykas yra inovacija. Dėkuoju pranešėjui už darbą, bet aš siūlyčiau tiesiog paredaguoti kai kuriuos e, pasiūlymus, kad jie suprantamiau išreikštų tai, kad šiame sudėtingame procese turėtų dalyvauti visi veikėjai visos universiteto šalis. Ir trikampis e, švietimas, mokslas ir verslas. Ir čia esmė yra skatinti inovacijas. Taip pat reikėtų e, didesnės energetinės e, finansinės paramos inovatyvų inovatyviams sprendimams, mes pateiksime e, pakeitimus nuomonį ir tikiuosi, kad kolegos jiems pritars. Ačiū, ponė Tenisesku. Ar kas nors iš ECR norėtų? Alde? Ne. Žalieji? Ne. FTD? E, kolega norėtų ką pasisakyti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju ponė Ek už jūsų pristatymą. Na, manau, kad reikia pritarti inovacijoms energetiko, atsinaujančios energetikos sektoriuje, bet vis dėlto, jeigu jūsų pranešime yra atstatuojama, mm, kad reikia pasilikti rezervų ir, palik, ir reikėtų papildomų patikstinimų. Visų pirma, noriu priminti, kad priemonė priešingai tam, kas sakoma pranešime, e, prisima išlaidų energetikos sektoriai, nes laikomis principo teršėjas moka. Aišku, tvarka reikėtų e, gerinti, bet jie egzistuoja ir mes neturime e, nepakankamai vertinti įmonių e, pastangų. Ir jeigu mes norėsime pereiti prie švarios energetikos, tai reikia užtikrinti, kad energetika būtų rentabili ir Aš norėčiau, kad technologinio neutraliteto principo būtų laikomasi ir norėčiau atkreipti dėmesį į mm, anglės išmetimų riziką, kai atsinaujančios energijos e, šaltiniai e, nemstame atitinka mūsų techninius pajėgumus. Ir e, Na, suprantat, ką norėjau pasakyti, atsiprašau, kad negaliu ištarti to žodžio. Dėkui. Ar dar kurie nors kolegos norėtų pasisakyti? Pone Brian. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau susijęti tai, ką aptarėme dabar ir apie ką kalbėsim rytoj, LUSEF vienas iš dalykų, ką galėtume padaryti, užtikrindami energetikos veiksmingumą, tai yra e, statyti energiją taupančius pastatus, kaip e, minėjo e, kolega, statyti medinius namus yra būdas statyti energiją taupančius pastatus, bet galiu pasakyti, kad galima energiją taupančius pastatus statyti ir iš kitų medžiagų. Ir jeigu mediniai namai yra taupantis energiją, gali būti ir kitokie namai ją taupyti. Bet svarbiausia yra tuo, kaip pakeisti medieną, kiek yra keičiama betono ir plienų ir kiek tai yra naudinga aplinkai. Vienas dalykas, ką norėjom padaryti LUCEP teisės aktus rengdami ir norėtume jūsų paramos rytoj, rytoj balsuojant, tai mes norėtume skatinti, kad namai būtų statomi iš medienos Europos Sąjungoje. Ir, mm, 8 procentai anglės dioksido išmetimų atsiranda dėl betono pastatų. Tai jeigu e, kuo daugiau betoninių pastatų pakeisim e, mediniais pastatais, tai padės e, skatinti išmetimų mažinimą. Būtent betono gamybos procesai skatina taršą. Taigi pakeisti plieną ir ir cementą mediena yra vienas iš būdų, kuris padėtų kovoti su klimato kaita. Ir ryšim su CEF teisės aktais, dėl kurio balsuosim rytoj, aš tikiuosi jūsų paramos. Taigi mes skatintume ir šito dokumento pranešėją paminėti medienos naudojimą statybose, nes tai padeda taupyti energiją. Labai ačiū komisijos atstovas panas Tolkans. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tik Europos komisija dėkuoja gerbiamą parlamento narį, poną Stefan Eku už nuomonės projektą. Mm, tai yra spartesnės švaros energetikos inovacijų kūrimas ir dėgymas. E, pasiūlymai, kurias pateikėjo komitetas, yra tinkamas, mes pritarėme politinėms iniciatyvoms ir jie padės įgyvendinti šį komunikatą, kuris mm, yra rengiamas skatinti piliečių e, prieigą prie e, efektyvios energijos yra svarbiausias e, tikslas, nes tai padeda spartinti švarius energetikos sprendimus. Privačių įmonių vaidmuo, nesvarbu, koks yra jų dydis, yra pripažįstamas komunikate ir į tai atsižvelgiama gyvendinimo etape. Reikia parengti paramos schemas, kurios skatinti švarios energetikos inovacijas ir užtikrinti švarę energetiką visiems europiečiams. Komisija stebės energijos kainas ir kaštus, kas e, dviejus metus pateiks išvadas dėl iškastinio kūro naudojimo, e, siekiant e, pakeisti iškastinį kūrą veiksmingesniu kūru. Kūrų ir tikimasi, kad valstybės narės e, naudos e, energetikos ir klimato planus ir padės e, stebėti, kaip yra pamažu atsisakoma iškastinio kūro. Mm, tai atitinka tvaraus vystimo tikslus ir įgyvendinti švaresnio energetikos inovacijas ir būdas integruoti pasiekti ir pasiekti tikslų visoje Europos Sąjungoje. Ačiū. Labai ačiū, ponas Ek. Ar jūs norite mm, pasisakyti? Ne. Tuomet dėkoju ir e, pakeitimus, pakeitimo pasiūlymus galima pakeisti iki mm, Liepos 12 dienos 11 valandos balsavimas Envi rugsėjo 28 dieną. Taigi, dabar galime pereiti prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra prieštaravimas dėl genetiškai modifikuotas sojos. Ir svarstysime pranešimo projektą visa eilė parlamento narių yra bendra pranešėjai. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį panai savas. Ačiū, ponė pirmininkė, kartu su kolegomis. E, taip pat e, e, iš žaliųjų SRD gūė liberalų FDD ir ES partijos patikimą prieštaravimą, kuris praktiškai tampa e, ritualiniu šiuo metu. E, šiuo atveju kalbame apie geniškai modifikuotas sojas ir e, turime reglamentą 1893-2003 metų, kuriame teigiama, kad geniškai modifikuotos sojos nedaro neigiamos įtakos ir grėsmės aplinkai žmonių sveikatai ne, nekelia. Ir e, e buvo pateikta teigiama išvada dėl šios geniškai modifikuotos sojos, kurią dabar norime importuoti tačiau valstybės narės konsultacijų metu buvo labai kritiškai nusiteikusios, buvo kalbama apie tai, kad e, nepakankamai pateikiama informacijos e, dėl e, neigiamo poveikio žmonių ir gyvūnų sveikatai. <clears throat> Valstybės narės atkreipė dėmesį į tai, kad trūksta mokslinio tyrimo, apskaitai jų netgi nėra E, kuriuose būtų vertinamas poveikis aplinkai, o tai reiškia, kad poveikio vertinimo negalima laikyti baigtų. Tai yra e, e konstatuojamai dalis, taip pat glifosinato ir diklorofenolio likučiai e, nėra aiškus, taip pat yra žinomas neigiamas poveikis embrionams ir hormonų sistema. Uh, kad ši medžiaga ardo hormonų e, sistemą. Taigi pagal 2009 metų vadinamą 1107 pesticidų direktyvą taip pat e, yra žinoma apie neigiamą poveikį ir pastojimuose e, punktuose nuo I iki K apie tai yra kalbama. Taigi mes remdamės šiomis nuostatomis teikėme atitinkamą pasiūlymą dėl rezoliucijos ir Taip pat kaip pridėmėsi tai, kad jungtinės tautos yra paskelbusios atitinkamą ataskaitą apie pesticidų neigiamą poveikį ypač besivystančiose šalyse ir išsamei toje ataskaitoje yra šis neigiamas poveikis aprašomas, kalbama apie šimtus tūkstančių mirčių dėl netinkamo pesticidų naudojimo. Tuo pačiu metu Europos Sąjunga E, yra užsibrėžusi ir įsikėlusi tūkstantmečio tvaros vystimosi tikslus, kuriuose kalbama, kad būtina mažinti potencialiai kenksmingų cheminių medžiagų vartojimą, kalbant apie vystomą į bendradarbiavimą, esame prisėmę atitinkamus įsipareigojimus, siekiant vykdyti e, nuseklę politiką, taigi komisija svarstydama galimybę leisti importuoti daug klausimų keliančių produktų importą, turi atsižvelgti į visus šios aspektus akivaizdu, kad leisdami importuoti tokio pobūdžio produktus e, paskatinsime ir jų auginimą e, bei jų e, derlių trečiosiose šalyse. E, tokią išvadą galima daryti remdamėsi daugelio ataskaitų, tarp jų ir jungtinių tautų ataskaita. Kolegos, kurie teikia šią rezoliuciją, pirmiausiai nori, kad šiame komitete ir po to plenarime postėje ta rezoliucija būtų patvirtina, kad būtų nusiųstas aiškus politinis signalas komisijai apie tai, kad e, nėra politinės daugumos, kuri paremtų e, sprendimą dėl šios medžiagos importo. E, leidimo ir atitinkamos e, daugumos nėra nei ministrų taryboje, nei e, parlamente ir nuolatinis stovų komitetas taip pat pasisakė prieš e, šių produktų importą. Ačiū, nematau daugiau bendra autorių sėdinčių salėje. Pone Ajūzai dabar suteiksiu žodį, yra šešėlinė pranešėja. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano frakcijos vadų pranešėjas ir pons Fielneris, noriu jo vardu atsiprašyti, jis dėja negalėjo dalyvauti posėdėje ir norėčiau perskaityti tai, ką e, jis yra parengęs dėl šio prieštaravimo pasakyti. Pirmiausiai, komisija viršijo jai suteiktus įgaliojimus, primdama tinkamą sprendimą ir komisija nesirėmė moksliniais tyrimais naujausiais. Todėl, kad e, EFSA leido importuoti 2017 kovo mėnesį genetiškai modifikuotas sojos pupeles. E, ekspertų grupė prie išvados, kad jos yra taip pat saugios kaip ir įprastiniu būdu užaugintos pupelės. Šio prieštaravimo autoriai e, jau e, mažiausiai 15 kartų yra prieštaravę genetiškai modifikuotų produktų importui. Yra patvirtintas ar reglamentas, pagal kurį EFSA turi atlikti mokslinį vertinimą, jeigu to vertinimo išvadose teigiama, kad genetiškai modifikuotos pupelės yra saugios tuomet mes turime vadovautis atitinkamomis išvadomis ir negalima dabar bandyti kvestionuoti e, Europos maisto saugos agentūros autoriteto aplinkiniais būdais. Žinoma, privalome vengti pesticidų naudojimo, ypač tų pesticidų, kurių poveikis aplinkai ir žmogaus sveikatais yra neigiamas, tačiau šiuo atveju mes kalbame apie genetiškai modifikuotus produktus, reikia vertinti taip pat jų galimai žalingą poveikį sveikatai ir aplinkai ir šiuo atveju žalingo poveikio nustatyta nebuvo. Be to mes importuojame ir šiaip labai didžiuliais kiekiais genetiškai modifikuotus produktus, nes jų reikia mūsų žemdirbėms priešingų atveju patys negalėtume e, pasigaminti pakankamai maisto produktą, reikėtų ir jį importuoti. Ačiū. Ar dar būtų norinčių kalbėti? Pane Gerling, ačiū, pane pirmininkė. ES grėsmių vertimo procesas susijęs su E, įvairiomis grūdinėmis kultūromis ir maisto produkcija yra vienas greičiausių pasaulyje ir ES naudojimo metodika e, tikrai užtikrina galimybę nustatyti geriškai modifikuotų ir pasimbadų užaugintų produktų saugumo lygį. Tačiau aš manau, kad geriškai modifikuotos produktams būtina užtikrinti galimybę vienodomis sąlygomis patekti į rinką, kai e, yra pareiškiami kokie nors nuogastavimai dėl toksiškumo ir keliamų grėsmių, tai e, reikia vadovautis maksimaliai leistinomis e, tam tikrų e, medžiagų likučių normomis, kurie yra leistini ir ta, jos galioja tiek genetiškai modifikuotams, tiek nedifikuotiems maisto produktams. Rezoliucijos projekte parašyta, kad šimtai tūkstančių trečiojo pasaulio gyventojų galbūt uh, žuvo dėl to, kad e, buvo e, galimai e, naudojama viena iš sudėdamųjų dalių trečiosios šalise, tačiau tai nėra dar įrodymas, kad būtent genetiškai modifikuotos sojų pupelės yra, grėsmė, kelia grėsmę arba yra nuodingos. Aš manau, kad Čia e, šiame kontekste tikrai reikia užduoti savo klausimą dėl ES apsirūpinimo, gebėjimo apsirūpinti e, pašarais gyvuliams. Mes jau dabar 72 procentais esame priklausomi nuo pašarų importo ir nesugebame pasigaminti pakankamai pašarų mūsų auginamiems galvijams ir e, kitiems e, gyvūnams. Ir dabar vykdomos kampanijos prieš pesticidų naudojimą. <clears throat> E, taip pat turint omenyje, kad labai daug žemės ūkio naudmenų, kurie anksčiau buvo naudojami pašarams, pašarų grūdiniams kultūrams auginti, dabar naudojamas biokūrui auginti. Taigi, jeigu mes vertintume ir tą aplinkybę, kad valstybės narės nėra teigiamai vertinusios šio pasiūlymo dėl tam tikrų politinių priežasčių, tačiau tą patį jos yra padariusios ir dėl neonikotinoidų draudimo termino pratesimo. Taigi aš nemanau, kad tai yra pats svarbiausias argumentas šioje diskusijoje. Mes čia paprasčiausiai E, matome labai aiškias ideologinės nuostatas, pagal kurias bandoma užkirsti kelią technologijų naudojimui e, žemės ūkyje. Dar asmeniškai noriu pridurti, kad po to, kai aš pateikiau prieštaravimą dėl neonikotinoidų, mane labai agresyviai užsipuolė NVO spaudoje dėl to, kad aš ginu tam tikrų gamintojų interesus ir aš dar kartą noriu pasakyti, kad tokie teiginiai neturi jokio pagrindo, jie netitinka tiesos ir tie, kurie e, dar kartą bandys mane užsipulti su panašiais kaltinimis, turės reikalų su mano advokatu ir aš raginu kolegas tikrai e, tokių e, kaltinimų neskleisti, o pradėti išmintingą politinę diskusiją. Galbūt čia mes matome tam tikrus specifinius interesus, kurios iš kitų e, žemdirbių grupių, kurios čia bandoma ginti. Aš noriu pasakyti, kad pilietiniais visuomeniai mes tikrai nepasitarnausime, užkirsdami kelią apsirūpinti naudingais e, pašariniais baltymais, kurių mes patys ne, čia negalime Europą užsiauginti. Panikadimas žodžiu. Labai ačiū taip pat ir už galimybę šiek tiek vėliau pasisakyti šią temą, nes prieš tai buvau išėjusi Žemės ūkio komiteto posėdį, esu įsitikinusi, kad aplinkosaugos žmonių sveikata apsirūpinęs maistu Žemės ūkis yra glaužiai tarpusavį susiję ir e, išklausiusi ponios Gerling pasisakymą, e, tuo tik dar labiau įsitikinau, mane labai e, dažnai atakuoja <clears throat> ta lobistų grupė, e, kuri man yra labai svarbi, tai yra mano vaikai, ateities kartos ir yra svarbu ne tik e, kalbėti apie mūsų gaminamų maisto produktų kiekį, tačiau ir apie kokybę, kalbant apie kokybę. Uh, Manau, kad jie tikrai didelę įtaką daro dabar mūsų naudojamos medžiagos ir tą didelį įtaką daro ateities kartų vaisingumui, galimybėje apsirūpinti e, sveiku vandeniu, e, apsiginti nuo kenkėjų, vabzdžių. Todėl labai svarbu savo sprendimus grįsti mokslininkų išvadomis Monsanto dokumentų kontekste galime daryti išvadą, kad tie moksliniai tyrimai ir išvados ne visuomet buvo parengiamos nepriklausomai ir e, skaidriai. O tai reiškia, kad ir kalbant apie šį leidimą importuoti geniškai modifikuotas sojos popelės, kai kurios valstybės pareiškė pagristus nuogastavimus ir abejonės, kadangi labai daug lieka neatsakytų klausimų. Ir būtent šiame kontekste manau, kad mes neturėtume leisti importuoti DAS 684164 šiuo metu, kadangi e, iš tiesų į tos klausimus atsakymų nesulaukėme. Ir e, šių augalų naudojimas reikštų papildomą pesticidų naudojimo, naudojimo kiekį, nes e, šios sojų pupelės yra sparios herbicidams. Taigi aš manau, kad visi turėtume siekti, kad e, Europos žemės ūkis ir ateitie būtų tvarus ir e, mes užtikrintume ateities kartoms deramą gyvenimo kokybę, Ir jeigu mes leisime naudoti, leisdami naudoti e, naujas produktų rūšis ir jų auginimo metodiką, turėtume būtent galvoti ir apie ateities kartas, o ne tik apie trumpalaikį pelną. Labai ačiū, dar kas nors norėtų kalbėti, kolegos, ne, tuomet e, ponė Brečki, komisijos atstovė, žodis, prašau. Pana pirmininkė, pana Stasai, gerbėmi komiteto nariai, noriu padėkoti už jūsų komentarus. Ne pirmą kartą mes e, pristatome komisijos poziciją, galiu tik pakartoti, kad e, mes laikėmės visų nustatytų procedūrų. EFSA atliko labai išsamų poveikio grėsmių vertinimo valstybės narės pateikė savo komentarus, EFSA savo nuomonėje į tuos komentarus atsižvelgė, taip pat ir nuolatinių stovų komitete, kuriam asmeniškai pirmininkavau. Ne viena valstybė narė nepareiškė e, abejonių, e, nekvestionavo teigiamų EFSA išvadų ir taip pat į visuomenės komentarus EFSA atsižvelgė ir sureagavo remiantis visą anksčiau pristatytą informaciją ir tuo, kad primtas sprendimas dėrėjo su reglamento nuostatomis valstybės narės turėjo balsuoti ir birželio 12 dieną e, buvo balsuojama ir kol kas nebuvo priimtas sprendimas nei už, nei prieš, daugiausiai dėl politinių priežasčių ir dėl visuomenės spaudimo, ne dėl maisto saugos priežasčių komisijoje po to pristatys atitinkamą sprendimą Liepos 12 dieną apeliaciniam komitetui, taigi tai įvyks šią savaitę. Kalbant apie jūsų komentar, komentarus komisijos vertinimo ES, ES nusekli visnamos pagalbos politika čia jokių būdų nenukentės, nes e, suverenės teisų valstybės pačios priima sprendimus, ar auginti, auginti ar neauginti genetiškai modifikuotus e, e, grūdinės kultūras. Mes nedarome tam jokios įtakos, taip pat turime nepamiršti, kad importuodami atitinkamus maisto produktus iš trečiųjų šalių mes uh, kontroliuojama, kaip laikomas atitinkama mūsų nustatytų maisto saugos standartų ir e, jie yra nustatyti e, geniškai modifikuotų organizmų reglamente kitose teisės aktuose, kalbant apie augalų apsaugos priemonės, kuriuoms savas pupelės yra atsparios, tai yra nustatytos atskirose teisės aktuose maksimalios likutinės vertės ir e, jų negalima viršyti. Taip pat bandomosios sėjos, kurios buvo atliktos e, ir bandymai su sojas pupelėmis, buvo atlikti bandymai dėl sparumo visiems herbicidams bendrai ir kiekvienam atskirai. Ir matome, kad čia taip pat nėra pažeidžiami EFSA nustatyti saugos standartai. Kalbant apie šių pesticidų patvirtinimą ir maksimalės likutinės vertes, tai e, GMO uh, geniškai modifikuotų organizmų reglamente nėra skirta e, vietos e, šioms organizmams vertėms, tačiau kitose teisės aktuose taip. Rezoliucija taip pat atkreipiamas dėmesys į dar vieną aspektą, raginant e, sustabdyti įgyvenimo sprendimo įsigaliojimą, kol komisija nepateikė kito pasiūlymo Mes pateikėme savo pasiūlymą valstybėms narėms tam, kad jos savo teritorijoje galėtų apriboti kiniškai modifikuotų pašarų e, naudojimą. Kai kurie e, komiteto nariai kalbėjo apie e, tvaraus žemės ūkio skatimą, taigi atskiros valstybės narės galės priimti sprendimus, kurie galiotų jų teritorijoje. Deja, šiam pasiūlymui nepritarė Europos parlamentas ir mes nekantri laukiame tolesnių diskusijų taryboje. Be to, E, patikėm pasiūlymą dėl komitologijos procedūros, pagal kurią valstybėms narėms būtų suteikiama daugiau atsakomybės. Apibendrinant, galiu pasakyti, kad labai atidžiai įsiklausime į visus komentarus, tačiau galime tik pabrėžti, kad nėra jokios priežasties atsijimti e, pasiūlymo, e, sprendimo pasiūlymą dėl šios kultūros naudojimo ES rinkoje, taip pat mes laikėmės visų nustatytų procedūrų ir taip pat leisiu savo pabrėžti, reaguodama į e, kai kurių parlamento narių pastabas, kad e, parlamento įgaliojimai e, baigėsi tik tai konstatavimu, ar e, komisija viršėjo ar neviršėjo jai suteiktus įgaliojimus, taigi mes e, neprivalome pateikti papildomų paaiškinimų, tačiau nepaisant to, e, tą padarėme. Aš tikiuosi, kad jie išsklaidė jūsų abejonės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkė, ačiū. Ponė Groskė. Balsuosime dėl šių klausimų rytoj. Dėl šio prieštaravimo. O jeigu patvirtinsime komitete, tai per plenarinę sesiją bus balsuojama ne Liepos, bet e, rugsėjo mėnesį. Neteisinga informacija man pateikė. Taigi dabar kitas darbo atvarkės klausimas keitimasis nuomonėmis su komisija dėl moksliniams tyrimams naudojimų gyvūnų apsaugos. atitinkama direktyva dėl e, mokslinio tyrimų sunaudojimo gyvūnų apsaugos yra peržiūrima. Ir šis keitimasis nuomonėmis buvo inicijuotas AKR frakcijos. Gavome laišką iš Žemės ūkio komiteto pirmininko, kuriame parašyta, kad Žemės ūkio komitete neketiname renkti pranešimo savo iniciatyvą dėl minėtos direktyvos peržiūros, todėl šiandien keisimės nuomonėmis su komisija, mėgindami e, į savo rankas e, perimti iniciatyvą. Svarstant šią temą, pirmiausia, teikėsiu steiksiu žodį Kestučiai Sadauskui iš Europos komisijos, jis yra ENF generalinio direktorato vadovas atsakingas už žiedinę ekonomiką ir e, ekologiškumą ekonomikos augime. Pane Sadauskai, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Esu dėkingas, kad surengėte šitą posėdį ir traukėte mano pasisakymą į darbo atvarkę. Uh, kartais, aišku, geriau negu, vėliau negu, negu niekada. Ačiū už kvietimą kalbėti šiandien. E, man labai malonu pasidalinti su jumis pažangą peržiūrėtą direktyvą, e, kalbant apie gyvūnėlius naudojamus mokslui. Komisija reikalauja, kad e, direktyva būtų peržiūrėta iki lapkričio 10 ir ir kalbam apie alternatyvius metodus, siekiant išvengti naudo, gyvūnų naudojimo. Ir ten, kur įmanoma, mes turime pateikti pasiūlymus. Taigi, peržiūrint direktyvos tekstą, mes būtent tai ir darome ir informuosiu jūs apie tai, ką ir kaip mes atliekame. Prieš tai aš norėčiau pabrėžti, kad šitos peržiūros, peržiūros teisinė sąranga yra nelabai vykusi. Pateiksiu priežastis, kodėl. Taigi mes turim parengti peržiūrą iki lapkačio mėnesio šiais metais, tačiau valstybės narės turi pateikti ataskaitas dėl direktyvos įgyvendinimo 2018. Tai po peržiūros toliau, po valstybinarių gyvendinimo ataskaitos, komisija parengs bendrą ataskaitą 18 metais ir pirmą statistinę ataskaitą e, es lygmenių taip pat numatyta 18 metais. Taigi, atsižvelginti visą tai, galite įsivaizduoti, kad nėra daug faktinių duomenų dėl šios direktyvos įgyvendinimo kurie galėtų padėti peržiūros tvarkai. Bet tai ne viskas. E, faktų, faktinio tyrimo e, rezultatas e, kalba apie direktyvos perkelimą, taigi vėlėčiausiai veikiančios šalis perkelė direktyvą tik tai 15 metais ir kai direktyva perkelta į nacionalinį teisę, komisija tikrina, ar tai yra e, išsamiai padaryta. Ir 10 valstybių narių turėjo padaryti pakeitimus savo teisės aktuose, keturios valstybės narės tai jau padarė, o likusios šešios dar taiso savo teisės aktus ir didelė tikimybė, kad ir kitos valstybės narės e, turės papil... prašys papildomą laiko pakeitimams gyventinti, tai reiškia, kad yra daug problemų dėl tinkamų direktyvos nuostatų savalaikių perkelimų ir gyvendinimų. Na ir jūs tikriausiai pritarsite mano nugastavimams, kad nėra lengva įgyvendinti, ar direktyva pasiekė savo tikslų sektorių nelengvai vertinti. Peržiūros procesas. Mes pradėjome 16 metų pradžioje ir suinteresuotas šalis pateikė savo e, nuomonės ir įtraukėm valstybės narės, e, organizacijas, na, nacionalinių gyvūnų gerovės organizacijos taip pat buvo pakviestos ir mūsų e, mūsų pežiūra, pe, visų pirmiausia, siekia patikrintų e, tris dalykus. Pirmiausia, vienodos e, sąlygos visiems, e, visiems sukės subjektams, toliau siekiant pagerinti, koks yra gyvūnų gerovės gerinimas. Ir trečias tikslas yra užtikrinti padidinti skaidumą. Suinteresuotos šalis buvo pakviestos pateikti pastabas dėl nuostatos, direktyvos nuostatų ir nurodyti, kokie yra pakeitimai įgyvendinus naują teisės sąrangą ir turiu pasakyti, kad direktyvos poveikis yra skirtingas įvairiose valstybėse narėse priklausomai nuo to, kokie pažangus teisės aktai buvo galioja prieš direktyvą įsigaliojant. Ir dabar norėčiau apibriežti tuos tris tikslus šiek tiek detaliau. Kai dėl vienodų sąlygų ir suderinamumo e, reglamentai suderina procesus, o direktyvos tikslas yra suderinti e, rezultatus e, išvadas ir valstybės narės gali savo nuožiūrą rinktis e, infrastruktūrą. Taigi mes čia labai atidžiai turime žiūrėti, kokiuose srityse kyla problemų, bet atsižvelginti tai, kad duomenys apie gyvenimo rezultatus tik tai kitais metais bus parengti kai dėl gyvūnų gerovės gerinimo buvo daromos, dedamos pastangos e, ir daugiausia dėmesio skirta naujiems elementams, kuriuos įveda direktyva, tačiau e, e, reikšmingas gyvūnų gerovės patublėjimas yra vienas iš direktyvos tikslų. Tai yra vieningai taikant, taikant nuostatas ir Europos Sąjungos e, laboratorijose siekiam e, skatinti kitų technologijų naudojimą, tai yra nenaudojant gyvūnų ir yra žiūrima, ko, ko prisideda direktyva e, rengiant alternatyvius procesus, kai dėl alternatyvų paieškos, siekiant išvengti e, primatų naudojimo, komisija rengiasi atnaujinti savo nuomonę, tai yra e, dėl primatų naudojimo vaistų e, pramonėje. Komisijos nuomonė buvo parengta gegužės 17 ir mes naudojamės išvadomis peržiūros ataskaitoje. Ir galiausiai, kokios yra alternatyvos ir siekiant e, padidinti skaidrumą, komisija parengė mokslinę konferenciją siekiant e, išsiaiškinti, kokie yra gyvūnų e, naudojimo modeliai ir siekiant pasiūlyti naujus modelius, kur gyvūnai nenaudojami. Konferencija vyko e, praėjusiu gruodį, dalyvavo daug mokslininkų iš visos Europos ir iš kitų šalių. Ir tai buvo tikrai mm, e, mokslinė diskusija. E, konferencijos ataskaitą galima rasti mūsų tinklalapyje. Tai yra kokie, kokios yra priemonės siekiant kenčios padėti išvengti gyvūnų naudojimo mokslo tikslais. Toliau e, vyko konsultacijų su visuomenė e, susitikimas kovo mėnesį ir ten dalyvavo visus suinteresuotos šalis. Mes pateikėme preliminarias išvadas ir prašėme pateikti nuomonės, kad komisijos ataskaita atspindėtų įvairių suinteresuotų šalių nuomonę. Kaip matote, tikrai dedamos didžiulės pastangos peržiūros procese, nepaisant terminų. Ir e, suinteresuotos šalis, organizacijos pateikė savo nuomonę, tai tikrai yra e, tinkama peržiūra, nesvarbu, kad mums dar kol kas šiame etape trūksta apčiūpimų e, įrodymų. Komisija įsipareigoja, kad visa gauta informacija bus tinkamai panaudojama, esame dėkingi ir e, Mes daugiausia dėmesio skiriame sunkioms e, sritims, bet taip pat e, kokia galėtų būti ir nauda, kokios praktikas galėtume panaudoti valstybėse narėse. Komisija parengs ataskaitą iki termino, tai yra lakučio 10 dienos ir pateiksime papildomą dokumentą su detalėmis. Taigi mes tikimės bendradarbiauti su Europos parlamentu visuomet. E, tikimės kad Europos parlamentas parems mūsų pastangas ir padės užtikrinti aukštus gyvūnų gerovės standartus Europos Sąjungoje. Galiu pasakyti, kad tie standartai numatyti e, teisės aktuose už, e, tikrina aukštus standartus ir mūsų, pavyzdžiui, galėtų sekti kiti regionai e, pasaulyje. Dėkoju. O dabar žodis nariams. Pirmiausia, ponė Gerling, nes jie yra pasiūlymo iniciatorė. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju komisijos atstovui, kad atvykote. Kodėl šitas klausimas buvo įtrauktas į darbo atvarkę? Kadangi visiems žinoma, nors šitas klausimas nėra šio komiteto išskirtinė kompetencija, labiau žemės ūkio komiteto, Tačiau aš sakiau, kad mes vis dėlto apsisprendėme parengti pranešimą savo iniciatyvą, kadangi mes manome, kad ypatingai šioje srityje yra pats naudingiausias dalykas parengti pranešimą savo iniciatyvą, siekiant padaryti įtaką ir ne tik tai suformuoluoti savo pageidavimus, kaip tai dažnai atsitinka. Tiesiog norėčiau padėkoti koordinatoriams už tai, kad jie padėjo man ir aš norėčiau tiesiog norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų kai kas jau buvo paminėta, iš tikrųjų niekas nebijoja, kad čia parlamente yra laikomasi aiškios nuomonės, kad reikia atsisakyti gyvūnų naudojimo moksliniams tikslams ir eksperimentams komisijos lygmenių. Ir aš dalyvaudama ECPA, pavaduodama Dagmar Berend, pastebėjau, kad iš tikrųjų atliekamas labai intensyvus darbas komisijai vadovaujant ir norėčiau padėkoti komisijai viešai už tai, kadangi iniciatyva iš tikrųjų puikiai. Aš taip pat e, džiaugiuosi, kad praėjusiais metais man teko galimybė kalbėti konferencijoje ir buvo galimybė pakalbėti apie situacijos gerinimą ateityje. Tačiau, žinoma, reikia nuveikti daug ką konkretaus. Pavyzdžiui, finansuojant pagal 48-ąjame direktyvos straipsnį yra sakoma, kad komisija turėtų numatyti pakankamą finansavimą tam tikriems e, projektams, kai kas yra daroma 0,7 tai procentai, tai yra 455 milijardai eurų buvo investuota į alternatyvus bandymus ir programas. Be to yra papildomas finansavimas yra skiriamas iš valstybių narių 0,4 procentų apimties. Yra numatyta ir papildoma, numatytas papildomas finansavimas, tačiau jisai nėra skirtas išskirtinai alternatyviems bandymams. Labai svarbios tiesioginės investicijos valstybės narės turėtų ypatingą skirdėmėsi į tai, kad tolygiai būtų paskirstomos lėšos horizontas 2020 programai įgyvendinti. Iš tikrųjų, man buvo įdomu sužinoti, ar komisija numatusiusi pakankamai finansavimo alternatyviems metodams. 30 straipsnėje yra kalbama apie metodų pasirinkimą. Ten yra sakoma, kad bandymai negali būti atliekami, jeigu alternatyvus metodai nebus numatyti teisės aktais. Norėčiau palūkėti, kur kolegos pasikalbės. Šiame straipsnėje yra sakoma, kad negalima vykdyti bandymų su gyvūnais, jeigu Europos teisės aktais yra numatyti alternatyvus metodai. Tačiau kita vertus, ne ES teisės aktuose yra nepripažįsta reguliuojančių institucijų um, veikla. Todėl ES teisės aktai tiesiog nenumato, kad eks, eksperimentai atlikti Prancūzijoje arba Vokietijoje būtų taip pat pripažįstami kitoje e, valstybėje. Taigi reikėtų užpildyti šitą teisinę spragą. Ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad man atrodo, kad apskritai didinant skaidrumą Iš tikrųjų, komisija daug nuveikė šioje srityje ir toliau jinai gerindama skaidrumą ir siekdama priimti naujus normatyvus ES mastu kuo greičiau, tai tikrai būtų mm, padirbėta labai gerai. Aš nemanau, kad reikėtų dėl kažkurio lūkurio, dėl kažko lūkuriuoti. Reikia šios procesus tiesiog paskatinti. Merci beaucoup, madame. Grosė. La présidente. Ačiū, ponė pirmininkė, turime direktyvą. Komisija iki rudens turi parengti šios direktyvos vertinimo ataskaitą ir e, tada turėsime atsakyti klausimą, ar reikia jos peržiūros. Taigi, noriu priminti vis tik tai, kad e, nepaisant to, kas yra teigiama, šia direktyva Europoje yra nustatyta pati griežčiausia moksliniams tyrimams naudojama gyvūnų apsauga ir manau, kad visi sutarime, kad tai yra gerai. Tuo pačiu metu, kadangi gyvename Europos Sąjungoje, direktyvoje numatoma privaloma, privalomas etikos aspektų vertinimas pasirinkant gyvūnus e, mokslams tyrimams ir, kaip minėjo kolegė, reikia gerinti bandymų metodus tam, kad gyvūnai pajustų kuo mažiau kančių ir sumažinti nesant alternatyvių galimybių mokslams tyrimams naudojamų gyvūnų kiekį ir tuo pačiu metu skatinti alternatyvių metodų ieškojimą siekiant pakeisti bandymus su gyvūnais, e, taigi siekiant užtikrinti pusiausvyrą tarp gyvūnų gerovės ir mokslo vystimosi, nes Europa pirmojo pasaulyje biomedicinos tyrimų srityje. Manau, kad niekas nenorėtų naudoti e, didelio kiekio gyvūnų moksliniams tyrimams ir visi sutarėme dėl to, kad reikia kuo greičiau tokių bandymų atsisakyti, o dabar egzistuoja atitinkami alternatyvūs tyrimų metodai ir aš raginu komisiją paremti atitinkamose sritise dirbančias mažas vidutinės įmonės, kurios pateikia alternatyvius pasiūlymus bandymams su gyvūnais. Aš asmeniškai esu mačiusi e, siūlomus alternatyvius tyrimų metodus, jie neleistų to jau pat atsisakyti bandymų su gyvūnais, tačiau leistų sumažinti bandymus naudojimo gyvūnų kiekį pakankamai ženkliai, todėl raginu Europos komisiją dėti visas pastangas ieškant alternatyvių e, sprendimų ir galima šios rytie pakankamai greitai pasiekti pažangos. Kalbant e, apie mokslinių žinių apimtis, aš manau, kad būtų labai grėsminga dabar visiškai uždrausti bandymus su gyvūnus, nes e, kalbant apie tyrimus, e, ieškant vaistų nuo retų lygų, nuo e, nervų sistemą pažeidžiančių lygų, e, bandymai su gyvūnais vis dar yra reikalingi, todėl siūlomas viskas uždraudimas, manau, yra netinkamas, taip pat kaip ir tvarkaraštis, kuris, man atrodo, visiškai utopinis, ypač turint omenyje, kad komisijos atstovai pristatė sunkumus susijusius su direktyvos nuostatų perkelimu valstybėse narėse, nes būtina užtikrinti, kad direktyvos nuostatos būtų įgyvenimos tinkamai po jos perkelimo, taigi Dabar reikia palaukti rudens ir visapusiško dėktios nuostatų e, įgyvendinimo įvertinimo ir palaukti 19 metų. Būtent e, iki to laiko būtina, kad būtų kuo skrupulingiau ir griežčiau kontroliuojama 3R taisyklės įgyvendinimas, siekiant e, sumažinti maksimaliai tyrimams naudojimų gyvūnų skaičių, tačiau visiškai atsisakyti bandymų su gyvūnais šiuo metu nebūtų realu ir būtina užtikrinti reguliarų direktyvos nuostatų įgyvendinimo įvertinimą, tuo pačiu metu priimant alternatyvius sprendimus. Tačiau dabar teikimi pasiūlymai tikrai netitinka tikrovės. Dėkuoju kolegijai Grostet. Pane Dornano. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Praėjusį sausį e, gyvūnų gerovės organizacija parengė filmą. Ir matome beždžionės narvuose, kurios naudojamos e, bandymams e, tyriant Alzheimerį ir Parkinsoną, tai ir tyrimai su smegenimis. Ir filmo tikslas buvo e, komuoti su tokiais tyrimais ir m, buvo teigiama, kad e, bežionės yra apnuodėjimas ar svaiginamos vos ne iki, iki, iki žūties. Tokie tyrimai e, vykdomi labai ilgai, niekas apie juos nekalba. Ir e, bandymai yra žiaurus, kai kurios, e, kai kurios atvejais yra įdedamos metalinės detalės į smegenis. Taigi tikrai yra nai, kankinami šunis ir, ir, ir katės. E, direktyvas teigia, kad komisija e, iki 17 metų lapkričio turi atlikti peržiūrą ir m, mm, išsiaiškinti, kokia yra pažanga renkantis alternatyvius metodus, siekiant išvengti gyvūnų e, naudojimo, ypač primato naudojimo. Mano klausimas, ar komisija turi informacijos apie ligoninių ir ir laboratorijų skaičių, kurios dabar vykdo mm, bandymus su primatais ir ar yra objektyvi informacija apie tai, ar e, reikia stabdyti tokius, e, in, tokius e, tyrimus ir kiek tokių tyrimų su primatais yra reikalingi. Dėkui. Kas dar pagėdautų kalbėti? Ekhaut. Ačiū. Aš atrodo kėliau ranką, bet jūs nepastebėjote. Tik to. Norėčiau padėkoti komisijos atstovui už informaciją, tačiau norėčiau labai pasitrauti štai ko. Mes žinome, kokia seka viskas vyksta, tačiau prašau paaiškinti, kadangi skaitant direktyvą atrodo, kad imasi, imasi jos peržiūros iš esmės. Ar iš tikrųjų bus dar viena peržiūra, tą reikia žinoti, galvoti apie pastarąją. Tiesiog aš norėčiau būti tikras, kad tai atsitiktų 19 metais. Norėčiau pasiteirauti ir kitų dalykų, kaip ir Görling, pavyzdžiui, įdomu 15 straipsnis, kuriame yra pakankamai spragų iš tikrųjų reikia iškaus atsakymo, kadangi iš valstybių narių informacijos nereikia, jeigu apskritai 30 straipsnėje matome, kad yra spragų. Jeigu ES valstybės gali naudoti tam tikrus metodus tikslams, kurie yra nesusiję su ES teritorija. Taigi čia yra spraga, paaiškinkite, kaip bus elgiamėsi su jie šių metų peržiūros metu. bendrame valdyje ataskaitoje yra tam tikros rekomendacijos. Aš norėčiau paklausti, ar jūs ketinate atsižvelgti į jas savo peržiūros metu. Dar vienas svarbus dalykas. Ar iš tikrųjų mažėja bandymų su gyvūnais? kadangi reikia pažvelgti į sumas, kurios yra skiriamos bandymams su gyvūnams, tačiau tokios oficialios informacijos, išsamios informacijos nėra, tačiau atrodo, kad vis dėlto lyginant su 11 metais tokių bandymų yra daugiau, jų skaičius nemažėja. Jeigu tokią išvadą iš tikrųjų mes padarysime, tai reikia imtis kokiu nors veiksmu, kad būtų galima sumažinti šitų bandymų apimtis. Ar jūs turite įrodymų, kad apimtis mažėja, o jeigu ne, kaip jūs užtikrinsite, kad taip Europoje atsak... būtų, kad atsitiktų dėl alternatyvų įgyvendinimo. Kartais atrodo, kad Europa truputį vėluoja, laukia ABPO e pritarimo, kol alternatyvus metodas ES bus pripažintas, o po to jau laukiame ABPO e pritarimo ir tik po to galvojama apie įgyvenimą ES. Iš tikrųjų, praeina septyniarių metų laikotarpis, kol tai įvyksta. Taigi tai yra per ilgas laikas, kaip komisija gali patikinti, kad alternatyvus metodas atsiranda, kaip paspartinti jo įdėgymą. Kas dar? Niekas. Kolega Sadauskas, prašau atsakyti klausimus. Ačiū, dėkuoju už klausimus. Aš pradėsiu, ko gero, nuo finansavimo. Ir pasakysiu, kad mes alternatyvių metodų paieškai skirime finansavimą jau keletą metų. Yra numatyta pagrindų programa, šeštoji programa, ji yra finansuojama, kadangi šių tyrimų pobūdis yra toks, kad jiems prireikė daug laiko. Pavyzdžiui, The research is slower as such, um, but, but the results are coming in. And, um... Pavyzdžiui, odos uh, nujautrinimui skiriame dabar uh, finansavimą. Per pastruosius metus alternatyvių tyrimų metodų finansavimas išlieka tas pats, 35 milijonai yra skiriami per metus tokiems projektams. Tai darome, bendradarbiaujame su pramonės atstovais, pramonės, kuri investavo 115 milijonų į alternatyvių metų, tyrimus. Taip pat pagal septintąją mokslinio tyrimo programą mes investavome taip pat panašią sumą, siedami įvertinti medžiagų toksiškumą, taip pat mm, skiepų poveikį. Taigi, in silico ir in vitro būdams įdėkti, taip pat mes esame skiria finansavimą ir tie, tos lėšos yra skirtos ir mažo apsirūtinėms įmonėms, jos gali pasinaudoti šių programų finansavimu. Mes išnaudojame visas galimybės, skatindami tokio pobūdžio tyrimus. Be to finansinė parama yra skiriama ES referenciniai laboratorijai, kuri užsijima alternatyviais nei, nei gyvūnų tyrimais. 8 milijonus esame skyrę kas metus. 17 metais biudžetas bus 6,5 milijonai, kitais metais bus e, panaši suma numatyta. Dėl valstybių narių finansavimo, apie kurį valstybės narės turi informuoti mus. Kol kas e, išsamios informacijos neturime, tačiau įvairiose laboratorijose vis ES yra 38 tokios laboratorijos ir centrai, iš tikrųjų valstybės narės investuoja taipogi į šios tyrimus. Dėl 13 straipsnio nemanyčiau, kad jame yra kokia nors teisinė spraga. Galbūt, jeigu kas nors ir kitaip aiškina šitą straipsnį, tai reikėtų pateikti įrodymus, kad nesilaikoma jo. Negalima e, atlikti bandymų su gyvūnais, jeigu yra numatyta tam tikra medžiaga ir arba tie rezultatai turi būti eksportuoj, eksportuojama. Ir žinoma, jeigu tai yra daroma, jeigu yra tokių įrodymų, tai tuomet čia kiltų tikrai problemų. Tačiau kokios nors spragos, teisinės reguliavimas spragos čia nėra. Čia viskas yra susijęs su šito straipsnio įgyvendinimu. dėl to, kad procedūros galbūt lietokos. Joms prireikia laiko. Tol, kol tam tikros priemonės tampa teisės aktais, EBPO metodai turi būti įtraukti į ES testavimo bandymų metodus. Tam yra reikalingas tam tikras komitologijos procesas, tačiau cheminių medžiagų uh, agentūra, kurios e, direktoriaus pasisakymo, kad tik klausytės prieš kurį laiką. Iš tikrųjų, šita agentūra REACH ir biocidų reglamentus e, priėmė tik tai po to, kai siūlomi metodai buvo pripažinti EBPO. Taigi mes Negalime teikti, kad EBPO e pritarimas yra vienintelė sąlyga mums priimti teisės aktą, tačiau kita vertus mes agentūrose siekiame veikti būtent tokiu principu. Dėl uh, gyvūnų naudojamų tokiems tikslams skaičiaus mes neturime išsamios informacijos, tačiau nuo 18 metų mes gausime informaciją iš projektų ir patikrų, e, kuriuose bus pateikiama informacija apie, ne, apie, apie primatus, jų naudojimą tokiems tikslams. Kai gausime informaciją ir statistiką, mes pasidalinsime su, ją su jumis taipogi. direktyvoje numatyta peržiūra, tačiau antros peržiūros kaip tokios nenumatyta. Tačiau komisija mano, kad šita direktyva patenka į refit vertinimo kontekstą ir todėl reikėtų suprasti, kad mes priklausome nuo statistinių duomenų ir informacijos, kurią gauname iš valstybių narių ir ją mes turėsime nuo 18 metų ir vėliau. Taigi mes turime turėti e, duomenis prieš imdamiesi kokiu nors veiksmų. Jeigu paskubėsime, tai tiesiog nieko nepasieksime. Mes turime iš tikrųjų laikytis labai griežtų nuostatų. Šioje direktyvoje yra labai griežtas, gal netgi pačios griežčiausios nuostatos tarptautiniu mastu iki šio laiko. Mes turime įgyvendinti būtent šitą reglamentą ir reikalauti kiekvieną valstybę, kiekvienas projekto um, įgyvendintojas tinkamai laikytųsi šio reglamento nuostatų. Jeigu tai būtų daroma, tai situacija tikrai nebūtų sudėtinga. Aš jau sakiau, kad mes aiškinomės, kaip direktyva įdėgiama valstybėse narėse. Iš tikrųjų, mes labai griežto požiūrio laikomės, pradėjome netgi e, tam tikrų valstybių įgyvendinimo tyrimus, taigi 25 valstybėse sulau, konstatavome problemų iš 28 ir kai kurios iš jų tiesiog nepakeitė galiojančių teisės aktų, kai kurios daro tai dabar metu, tačiau mums ir toliau kyla klausimų ir mes galbūt pradėsime prieš kai kurias valstybės narės e, e, sutarties pažinimo procedūras. Taigi mes labai griežtai vertinama valstybės narės šiuo klausimu. Atrodo, kad atsakiau visus klausimus. Ačiū. Ponui Sadauskui. Dėkuoju už tai, kad pasikeitėme nuomonėmis su jumis. Šiandien galime baigti mūsų posėdį. Rytoj kviečiu vėl atvykti į posėdžių salę rytoj 9 val. Gero Geros popietės.